So, dear members of the European Parliament, Gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami klausytojai iš visų Europos kampelių, gerbiama paskirtoji kandidatė komisarus Jelena Dali, sveikiname Jūs kaip paskirta kandidatė į komisarės atsakingas už lygybę. Aš bendra pirmininkausiu šiems klausimus kartu su ponė Duriš Nikolsonova. Labai džiaugiuosi, kad lybė komitetas yra asocijuotas komitetas šiuose klausimuose ir taip pat yra jo atstovų šiuose klausimuose. Uh, Džiugu, kad turėsime komisijos narę atsakingą už lygybę ateityje. Tai tikrai naujas dalykas ES institucijose. Prieš pradedant klausimus noriu priminti, kad pagal komisijos tvirtinimo gairės septintą darbo tvarkos įsieklių priedą parlamentas įvertina paskirtą kandidatą į komisarus pagal jų bendrą kompetenciją, pagal jų pasišventimą Europos projektui, pagal jų asmeninį nepriklausomumą ir taip pat įvertina mm, jų žinias, pagal jų kompetencijos rytį ir jų komunikacijos įgūdžius. Aš taip pat noriu priminti, kad prieš klausimus mm, kandidatė į komisijos e, narius pateikė atsakymus į klausimus ir tie klausimai ir atsakymai raštu yra išplatinti parlamento nariams visomis kalbomis. Taip pat noriu kreipti, kad Teisės reikalų komitetas neišsakė jokių prieštaravimų, kad būtų rengiami šie klausimai. Uh, hello to everybody, let me welcome you here. Labadiena visiems, sveikinu visus susirinkusius į šiuos uh, kandidatės į komisijos narius Helena dalį klausimus. Labai šiltai ją sveikiname čia. Noriu pristatyti Jums šiandienos diskusijų struktūrą. Visų pirma, suteiksime žodį poniai daly. Ji turės 15 minučių pristatyti savo portfelį, savo prioritetus. Po to bus 25 parlamentarų klausimai dviem raundais. Pirmas raundas bus septyni klausimai, kuriuos užduos frakcijų koordinatoriai, po to bus antras raundas, tai 18 klausimų, kuriuos užduos parlamento nariai, paskirščius juos pagal frakcijas, taip pat bus ir neprisijungusių narių atstovų klausimai. Uh, Diskusijos e, vyks laiką paskirstant po penkias minutės e, kiekvienam klausimui atsakymui. Tai yra viena minutė klausimui, dvi minutės atsakymui, po to dar viena minutė tam pačiam parlamentarui papildomam klausimui ir dar viena minutė atsakymui. Labai prašau atkreipti dėmesį, kad laikas yra labai griežtai ribotas, taigi labai griežtai laikysime. Uh, laiko limitų ir turime štai plaktuką, kurį drąsiai panaudosime. Tad prašom budriai stebėti laiką, kad tikrai viskas sklandžiai vyktų. Vakar įvyko pirmieji klausimai kandidato į komisarus pono Šmito klausimai, viskas vyko labai sklandžiai. Prašau atkreipti dėmesį taip pat, kad vertimas yra užtikrintas 23 trimis kalbomis, atsižvelgianti visą kalbinį įvairovę parlamente ir visi kalbantieji gali kalbėti savo gimtosiomis kalbomis. Tačiau labai prašau turėti omenyje kalbėtojų, kad visa tai, ką jūs sakote, turi būti išversta į visas kalbas. Taigi, kokią kalbą jūs bekalbėtumėt, labai prašau nekalbėti per greitai. Visuomet turėkite omenyje, kad vertėjai stengsis viską išversti kaip galima geriau. Ir dar diskusijos bus transliuojamos gyvai parlamento interneto svetainėje, taip pat bus galima mm, pasiklausyti, pasižiūrėti vaizdo įrašų lygiai taip pat toje pačioje interneto svetainėje. O dabar iš karto pereikime prie klausimų gerbiama kandidatė į komisijos narius. Labai prašau neviršti 15 minučių, kurios yra numatytos jūsų įžango žodžiui. Prašom. Thank you. Labai ačiū. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamos pirmininkės, gerbiami parlamentarai. Man tenka labai dėlė garbė dalyvauti šiandien šiame klausime. Niekad negalėjau įsivaizduoti, kad teks man tokia galimybė aptarti temą, kuriai aš visą savo politinį gyvenimą pasaukojau - lygybę. Po to, kai aš e, buvau paskirta e, Europos komisijos pirmininkės e, rūpintis šią temą Europos lygmeniu. Šiame parlamente lyčių lygybės klausimas yra aptariamas iš įvairių perspektyvų. Ir aš esu įsitikinusi, kad mus vienyje žymiai daugiau e, reikalų, negu mus skiria. Lyčių lygybė yra nesibaigiantis išteklius. Iš tiesų, lygybės visiems užtenka ir mes galime ją išlaikyti. Kita vertus, diskriminacija išstumia į paraštės e, visuomenės narius ir kartais juos e, sužlugdo. Diskriminacija yra nereikalinga praktika. Ji e, visuomeniai ją mažina gerovės, savirealizavimo ir klėstėjimo galimybės. Taip, diskriminacija kenkia pavieniams asmenims ir mažumoms tiesiogiai, bet ji taip pat daro žalos visai visuomeniai. Kadangi ji nutraukia e, ryšius, sumažina pasitikėjimą tarp žmonių, e, sukuria susvetimėjimo jausmą. Lyčių lygybės portfelio sukūrimas savaime yra labai drasus išrinktosios pirmininkės von der Leyen pareiškimas, rodantis, kad siekiama Europos, kurioje žmogaus orumas, žmogaus teisės, laisvės, demokratija ir teisės viršenybė bus sustiprinti ir e, toliau išlaikyti kaip pagrindiniai prioritetai. Europoje neturi būti diskriminacijos. Šis portfelis sukurtas po to, kai pirmininkė paskelbė pirmasias politinės gairės, juose visas skyrius skirtas ryčių lygybei. Taip pat numatytos aiškius priemonės, kurias turės būti gyvenintos per šią kadenciją. Bus sukurta pirmoji e, lyčių požiūrių subalansuota komisija. Išrinktoji pirmininkė pristatė savo viziją ir jeigu jūs po šio klausimo mane paremsite, aš esu pasirengusi e, nepailstamai dirbti su lyčių lygybės darbo grupe, kuri yra kuriama kaip nuolatinė darbo grupė. Joje dirbs visų Europos komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos aukščiausio rango pareigūnai. E, šiai darbo grupiai vadovaus už politikos koordinavimą atsakingas generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Taip pat esu pasiryžusi bendradarbiauti su kabinetu, generaliniu direktoratu, aukšto lygio grupe kovai su diskriminacija ir lyčių neligybė, Europos lyčių lygybės institutu ir ES pagrindinių teisų agentūra, kad mes galėtume visas numatytas priemonės įgyvendinti. Be to, aš ketinu išlaikyti dialogą su jumis, Europos parlamento nariais, taip pat su valstybėmis narėmis ir pilietinė visuomenė. Aš ketinu su jumis bendradarbiauti visais, nepriklausomai e, nuo to, kas jūs esate. Aš noriu, kad lyčių lygybės tema e, būtų sureikšminta pačia ES ir už jos ribų. Pasikalbėsiu su daugeliu iš jūsų čia esančių šiandien. Taip pat pasikalbėsiu su Europos parlamento kovos su diskriminacija intergrupėmis ir skėtinėmis pilietinės visuomenės e, organizacijomis kovai su diskriminacijomis. Aš e, su diskriminacija aš e, radau daug sutarimo. Sutarėma, kad mums reikia uh, ryštingiau kovoti už lyčių lygybę. Turime kovoti prieš lytimi pagristą smurtą ir e, diskriminaciją pagristą daugeliu faktorių. Taip pat mes turime kalbėti už e, lygybės e, tarp žmonių, nepriklausomai nuo to, kokia rasė ir etinės kilmė, e, e, kilmės jie yra, nepriklausomai nuo jų amžiaus, neįgalumo, religijos ir įsitikinimo ar lytinės orientacijos. Visuose pokalbiuose, kuriuos aš minėjau, aš išreiškiau Ehm, aš pajutau paramą savo portfeliui ir aš stengiuosi pristatyti savo viziją, kaip ehm, mano portfelį būtų galima įgyvendinti praktiškai. Lygybė e, priklauso visiems ir mes turime prisidėti prie jos didėjimo. ES ir toliau turi išlikti pasaulyje lyderė šioje srityje. Visą savo gyvenimą dariau, ką galėjau stengdamasi pagerinti piliečių gyvenimą mano tėvynėje. Pradėjau veiklą politikoje, kaip ir daugelis iš jūsų esančių šioje salėje, kai man buvo tik tai 18, 17 metų. Tada buvau studentė, e, pilna entuzijazmo, ryšto, pilna idealizmo, įsitikinusi, kad e, aktyviai dirbdami, klausydami, agituodami kiekvieną dieną mes sugebėsime pozityviai pakeisti visuomenę, kurioje gyvename po daugelio metų, dabar aš tik suvokiau, kad ta kova toli gražu nepasibaigusi. Bet aš išmokau vieną svarbų elementą. Realūs pokyčiai yra įmanomi tik tada, jeigu mes, politikai, turėsime drašu, drąsos tuos pokyčius įvykdyti visais valdysenos lygmenimis. 21 amžius turi būti moterų lygybės amžiumi. Lygiai prieš 40 metų, 1979 metais, Europos parlamento pirmininkė pirmą kartą buvo išrinkta moteris Simon Veil. Europos parlamentas yra viena iš didžiausių demokratinių asamblėjų pasaulyje. Šiandien 2019 metais turime užtikrinti, kad moteris turėtų teisę būti lygios visose gyvenimo sritise per toli siekiančius lyčių lygybės integravimo procesus ir ES institucijose, ir atitinkamai už jos ribų. Todėl, jeigu jūs mane patvirtinsite, aš darysiu viską, ką galiu, pasitelksiu savo energiją, patirtį ir įsitikinimus, kad sukurčiau teisingesnę visuomenę ES, visuomenę, kuri pirmininkės Vandelain žodžiais, e, žmonės turintys bendrų tikslų turėtų vienodų galimybių jų siekti. Aš žinau, kad e, tai yra nesibaigianti kova. Nacionaliniu lygmeniu aš buvau ministrė atsakinga už Europos reikalus ir lyčių lygybę. Labai daug dirbau kovodama su visuomenės įtvirtinusiais stereotipais. Uh, teikiau e, teisėkūrinių pasiūlymų. Priemėme strategiją jų ir e, griežtai e, priešinomės bandymams sumenkinti lyčių lygybės iniciatyvas. Būdama komisijos narė, aš vadovausiu su tais pačiais principais. Aš dirbsiu su valstybėmis narėmis ir stengsiuosi jas įtikinti, kad veiksmai ES lygmenių yra teisingiausias būdas į priekį. Kadangi integracijos ir lygybė, e, skatinimas ir lygybės didinimas yra Europos reikalas. Lygiai toks pats svarbus kaip klimato kaita ir ekonomikos krizės sureguliavimas. Tai kova, kuri nusipelno reakcijos Europos lygmenių. Tam reikia visapusiško dėmesio. Norėčiau Jums pateikti keletą skaičių, nes kartais skaičiai sako daugiau negu žodžiai. Europos Sąjungoje 31 procentas moterų dirba nepilnu etatu. Dėl to, kad jos yra atsakingos už e, rūpinimąsi vaikais ir senyvo amžiaus žmonėmis. Viena iš trijų moterų susiduria su lyties pagrindų atsirandančiu smurtu bent kartą per savo gyvenimą. Bent jau pusė musulmonų ieškančių būsto susiduria su diskriminacija dėl pavardės ar vardo. 80 procentų Romų e, gyvena žemiau skurdo ribos e, nustatytos jų valstybėse. 50 procentų neįgaliųjų piliečių neturi galimybės dirbti ir yra, e, nėra integruoti darbo rinką. Vyresni žmonės paprastai uždirba, gauna, atsiprašau, 39 procentais mažiau kvietimų eiti į darbo pokalbius negu jaunesni žmonės ieškantis darbo, nors jų e, profiliai būna visiškai vienodi. E, du iš penkių transvestitų susiduria su smurtu kiekvienais metais ir bent jau 21 valstybėse narėse yra atliekamos medicinės intervencijos, kad pakeistų e, translytinių vaikų lytį didelė diskriminacija e, gali būti įžiūrėta uh, E, pasvėrus daug įvairių pagrindų priežasčių. Mes turime imtis veiksmų ir apginti vertybės, kurios Europoje yra labai brangios. Gerbiami parlamento nariai. Kova už Europos sąjungos integravimą taps mano asmeninė kova. Aš nedvėjodama pasitelksiu visas įmanomas priemonės, kad būtų skatinama lyčių lygybė, lygybė ir sustiprintas mu, Europos e, integravimas visais įmanomais būdais. Aš sutelksiu dėmesį į tris pagrindinės sritis. Kova su diskriminacija visais būdais, moterų įtraukimas ir įgalinimas, lyčių lygybės ir visapusiško dalyvavimo įtvirtinimas. Tai galios ir vyrams, ir moteriams, visoms rasinėms ir etinėms mažumoms, religinėms, nereliginėms mažumoms, neįgaliesiems žmonėms, vyresniems, jaunesniems žmonėms ir taip pat LGBTI asmenėms. Nuo pat savo kadencijos pradžios aš stengsiuosi paremti, e, stengsiuosi pritraukti kolegų iš komisijos paramos, kad galėtume e, už padidinti lygybę ES viduje ir už jos ribų. Tam tikslui per pirmuosius Europos komisijos kadencijos e, mėnesius įsteigsiu lyčių lygybės darbo grupę. E, Jai bus sukurta sudėtinga misija. Ji turės sukurti tarp sekcijinį požiūrį į lygybę visose ES politikos rytise. Aš noriu, kad ši darbo grupė pradėtų veikti kuo greičiau ir ji turi turėti visas reikalingas priemonės kovai e, siekiant įgyvendinti rimtą uždavinį e, lygybę įtraukti visas ES politikos rytis. Šiuo metu aš e, pateikiau jau naują Europos lyčių lygybės strategiją, kuri numato naujų teisės aktų pasiūlymų ir ryštingų politinių priemonių. Pats laikas Europos komisijai įgyvendinti šiuos siekius per jūs E, parlamento nariai ir per pilietinę visuomenę e, per e, šiame kontekste per pirmąsią šimtą dienų aš pasiūlysiu naujų priemonių, kurios leis sumažinti atlyginimų skirtumus. Aš taip pat reikalausiu, kad būtų toliau dirbama vyrų ir moterų atlyginimų skirtumų klausimų ir pensijų dydžio skirtumų klausimų, nes mes visi žinome, uh, kad kol kas atlyginimai e, skiriasi. Kaip lygybės komisijos narė, aš atidžiai stebėsiu, kad privataus ir darbinio gyvenimo pusiausvėros direktyva būtų deramai gyventa visose valstybėse narėse. Aš negaliu toleruoti to, kad dėl ekonominių nuostolių patiriamų uh, E, dėl lyčių e, skirtumų darbo rinkoje, e, mes netenkame 370 milijardų eurų per metus. Aš stengsiuosi užtikrinti, kad darbinio ir šeiminio gyvenimo pusiausvėra iš tiesų egzistuotų. Aš ir toliau sieksiu per savo kadenciją stiprinti moterų galės ir pasirūpinsiu kartu su valstybėmis narėmis, kad lyčių stereotipai e, būtų įveikti ir rūpinimasis vaikais ir vyresniais asmenėmis pagerėtų. E, tai pat neįgaliųjų žmonių integracija bus mano prioritetas. 2020 metais tikimasi, kad vienas iš šešių ES piliečių turės vienokį ar kitokį neįgalumą. To aš požiūriu aš stengsiuosi e, kaip prioritetinį klausimą įvardinti Junktinių tautų neįgaliųjų asmenų teisų konvencijos įgyvendinimą. Šiuo metu kaip tik yra vertinama strategija. Aš noriu, gerbiami parlamentarai, kartu su jumis susėsti ir aptarti, kaip tą politiką išjudinti. Aš darysiu viską, ką galiu, kad svarbiausi teisės aktai lygybės srityje e, pasiektų pažangos. Aš kaip ministrė dalyvavau daugybėje tarybos diskusijų kuriuose buvo kalbama apie pasiūlymus, kurie jau per ilgai yra užstrigę. Pavyzdžiui, horizontalioji kovos su diskriminacija direktyva buvo pasiūlyta daugiau kaip prieš 11 metų, moterų e, įmonių valdybose direktyva parengta 2012 metais, ES prisijungimo prie ES Stambulo konvencijos e, pasiūlymas buvo parengtas 2016 metais. Kaip galime paaiškinti piliečiams, kodėl taip yra? Šiame kontekste Šiame kontekste, jeigu man nepavyktų pašalinti išliekančių kliūčių ir įtikinti išliekančių skeptiškų valstybių narių tarybose, tada aš siūlysiu naujas priemonės ir naujus teisės aktus. Gerbiami parlamentarai, visi politiniai pokyčiai piliečiams, kurie dabar yra išsumti iš visuomenės, kurie vargiai suguria galą su galu dėl diskriminacijos ir kenčia dėl smurto, uh, E, mes to turime siekti, kad jų gyvenimai pasikeistų. Lygybė nėra e, žaidimas be rezultato. E, moterų ir asmenų iš mažumų grupių įgalinimas būtų naudingas mums visiems. Galiausiai aš stengsiuosi įtraukti lygybės, lyčių lygybės klausimą į visas politikos rytis kolegijoje. Lyčių lygybės integravimas yra kelias į priekį. Ačiū. Thank you very much, uh, Mrs. Labai ačiū, ponė Dali, už jūsų pasisakymą. Dabar perėsime prie klausimų, kurios užduos frakcijų koordinatoriai ir iš karto suteiksiu žodį Francis Fitzgerald. To Dali, your record as an equality champion medalį. Jūs buvote Maltoje ir iš tikrųjų nepakankamai įvertintas jūsų darbas lygybės rytyje. Man, lab, aš, man padarė didžiulį teigiamą įspūdį susitikimas su jumis. Ir aš manau vis tik tai turiu iškelti štai kokį klausimą. Parlamentas nerimauja dėl situacijos Maltoje ir vyriausybės požiūrio per šešerius metus dėl dviejų klausimų. Visų pirma, dėl Dafne Karuana Galicija, tyriamosios žurnalistikos žurnalistės bylos tyrimas, jo šeima tikriausiai stebi šiandien klausimus, ar jūs tenkina e, tyrimas, e, vieša procedūra ir kaip jūs sieksite apsaugoti žurnalistus, kad neįvyktų daugiau tokių nusikaltimų, kokius patyrėte Maltoje. Jums taip būtų galimybė paaiškinti savo poziciją. Dabar antras dalykas dėl Panamos dokumentų ir vieno iš jūsų kolegų ministrų elgesio, ar jūs pritarėte veiksma, tokiems veiksmams, kaip jūs galvojate, ar reikia kažką daryti ir kaip, kaip komisarė, ką jūs darytumėt. You Ačiū už jūsų klausimą. Ačiū už e, mano darbo įvertinimą. Aš galiu pasakyti, kad tokius pačius žodžius galėčiau ir jums skirti. Uh, dėl Dafnis Garuana Galicija, žiauros nusikaltimo, aš turiu pasakyti, kad ypatingos aplinkybės reikalauja ypatingų priemonių. Ir mes norėjome kad ir Europos institucijos įsitrauktų, Europolas, NFI ir netgi tarptautinės institucijos kaip FTB dalyvautų. Aš pati sakiau, kad NFI turėtų irgi dalyvauti tyrimę. Aš esu turėjus patirties, nes aš uh, pakviečiau NFI į Maltą, kad jie apmokytų mūsų policiją, e, kad jie galėtų atlikti teismo medicinos ekspertizės. Ir aš turiu pasakyti, kad yra padaryta daug pažangos. Per 50 dienų suareštuoti trys asmenys, pateikti kaltinimai Žinote, tyrimas tęsiasi. O dėl antro klausimo aš padarysiu viską, kas bus mano galiuose, kad garantuočiau, kad laisva spauda nepatirtų kaltinimo ar persekėjimo. Dėl, dėl antro jūsų klausimo mm, noriu pasakyti, kad e, dėl to ar aš sutinku, ne, aš nesutinku, aš būčiau elgusis visiškai kitaip. Ir mm, per visą savo politinę karjerą aš pasisakiau už gerą valdyseną, už mm, demokratiją ir įstatymo viršenybę ir kaip ministrė visuomet siekiau, kad būtų viešo gyvenimo standartų komisaras patvirtintas, ką mes ir turime. Pirmininkė, atsiprašau, labai griežtai prašau laikytis e, laiko limito. Viena minutė klausimui, dvi minutės atsakymui, viena minutė papildomam klausimui ir viena minutė papildomam atsakymui. Iš tikrųjų, nuo pat pradžių elgsiuos griežtai tam, kad e, priminčiau visiems nariams, kad reikia laikytis taisyklių. Aišku, jums e, kandidatė į komisarus tas pats galioja. O dabar suteiksiu žodį vėl Francis Fitzgerald papildomą klausimą. Obviously. Ačiū Jūsų atsakymą. Taip, aišku, įstatymą viršenybė, žodžio laisvė, spados laisvė mm, yra labai svarbus, kai kalbame apie lygybės e, strategiją ir todėl keliu tuos klausimus dėl to, kad nerimaujame parlamente dėl šių klausimų. Dabar grįž, grįžtant prie lyčių lygybės strategijos, kurią Jūs ketinate e, kurti, aš paprašyčiau plačiau papasakoti, kaip jūs ketinate tokią strategiją renkti, kokią metodiką pasitelksite, kokio, kokias numatytumėt konsultacijas su NVO ir galbūt jūs ir galėtumėt paminėti jau numatomą tvarkaraštį. <clears throat> Ačiū. Kaip žinot, tiek daug turėsime nuveikti, bet e, ši. Ši lyčių strategija numatys tokius dalykus kaip atlyginimų skaidrumas, lyčių dalyvavimas, mm, atlyginimų ir pensijų skirtumai, smurtas, lyčių pagrindų, stereotipai žinote, nėra prasmės priiminėti įstatymų, jeigu nekeičiame požiūrio jeigu, ir jeigu nekeisime kultūros, nieko nebus. Todėl bus atskiras skyrius ir dėl to, ką daryti su uh, lyčių stereotipais. Uh, taip pat bus ir skyrius dėl um, profesinio šeimos gyvenimo derinimo. Tikrai uh, dirbsime per visą kadenciją dėl lyčių lygybės ir visa tai bus e, šios strategijos dalis. Regner, Pane Regner, jūsų klausimas. Uh, užduoti. SND frakcijos vardu paklausiu. ES strategija užtikrinti lyčių lygybę taip pat rūpi ir man. Taigi paklausiu to paties. Jūs paskirtojų komisarės tarp prioritetų paminėjote ES lyčių lygybės strategiją. Ar jūs galite užtikrinti, kad bus priimtas komisijos privalomas man deklaracija pagal kurią tos priemonės bus įgyvendintos, bus stebimas jų gyveninimas ar bus matęs sankcijų. Ir taip pat norėčiau paklausti, o tos strategijos sudėtinė dalis ir bus moterų valdybose klausimas, kad galiausiai būtų pralaužta ta situacija taryboje ir kaip su tuo 40 procentų tikslu, kurio mes siekime ir kaip jūs manote jo siekti. Iš tikrųjų, aš stengsiuosi įdėti visas pastangas, kad būtų deblokuota direktyva dėl moterų skaičiaus valdybose. Iš tikrųjų, visą tai tęsiasi pakankamai ilgai. Aš prisimenu savo pirmosius veiksmus kaip ministrė kai stengiausi pakeisti savo šalies poziciją šiuo klausimu. Jūs puikiai suprantate, kad aš esu pasiryžusi ir įsipareigojusi toliau spręsti šitą moterų įmonių valdybose klausimą. Ir sieksiu, kad šitas teisės aktas būtų priimtas. Aš dėsiu pastangas ir sieksiu įtikinti valstybės narės, kad e, tęsim darybas dėl šio teisės akto, žvelgsime naudos visiems. Grįžtant prie lyčių lygybės strategijos, galėčiau pasakyti, kad ta strategija mums bus labai svarbi ir ji bus paskelta artimiausių metų. Ir aš atsižvelgsiu suinteresuotojų šalių nuomonę ir įtrauksiu suinteresuotas šalis į tos strategijos rengimą ir sieksiu, kad lyčių lygybės klausimas įsitvirtintų su visuose ES politikos lygmenyse. Tai yra darbo grupės vienas uždavinių ir užtikrinti tą lyčių lygybės klausimų įtvirtinimą tarp įvairių direktoratų. Papildomas klausimas vieną minutę. Dar kartą grįžčiau prie moterų valdybose direktyvoje vos. Ar pateiktame tekste, kuris yra jau aptariamas ilgam, ilgai, bus kokiu nors pakeitimų, ypač dėl moterų atstovavimo Europos pagrindinėse postuose. Iš tikrųjų šitas pasiūlymas, mano manimu, yra pakankamai suderintas. Ir aš, žinoma, dar kartą tarsiuosi su ministrais, kurie turi abejonių dėl šitos direktyvos, tačiau sieksiu, kad būtų, priimtas, būtų taryboje priimtas bendrasis požiūris. Dar kartą pati savo sutikiu žodį kaip pirmininkė ir dabar pristatau Renių atstovę Tolerai. Ačiū, kaip Jūs ką tik sakėte, praėjo lygiai 40 metų nuo tos dienos, kai Simon Veil buvo išrinkta pirmąją Europos parlamento pirmininkę. Savo karjerą skyrė moterų teisų gynimui ir skatinimui. Tai darydama ji tapo mūsų visų moterų ir vyrų ikona. Šiandien jos paveldui kelia grėsmę Europos parlamente. Nes vakar Maroke buvo už įkalinta žurnalistė Europoje 15 milijonų moterų negali e, legaliai daryti aborto. Tai neprieštar, ne, netoleruotina, nes mes kalbame apie žmogaus orumo, pagarbo žmogui, lygybės gynimą ES antrąją veikimo sutarties antrajame straipsnėje apie tai kalbama. Moterų teisės yra vyrų, ir atsiprašau, visų teisės, kaip ir visų žmonių teisės. Ir jeigu Ir jeigu mes kalbame apie lytinės ir reprodukcinės sveikatos apsaugą ir teisų apsaugą ES, mes turime imtis konkrečių priemonių. Kaip jūs ketinate bendradarbiauti su sveikatos e, minis e, komisaru, kad įtrauktumėt moterų teisų klausimą į ES sveikatos sistemą? Say... Jūs teisingai pasakėte, moterų teisės yra žmogaus teisės. Aš esu įsitikinusi feministė ir aš laikausi žodžio, todėl galiu jūs patikinti, kad padarysiu viską, kad būtų apsaugotos to also to... seksualinės lytinės reprodukcijos teisės. Žinoma, mes turime palaikyti dialogą su komisaru atsakinga už sveikatos klausimus ir griežtai laikytis mūsų pozicijos tais atvejais, kai pajuntame kokį nors priešiškumą. Jeigu laikaisi savo nuomonės, tai visada randi bičiulių, kurie gali prisijungti prie koalicijos. Taip pat mums reikia siekti jungtinių tautų tvaraus vystimosi tikslų, siekiant užtikrinti e, moterų sveikatą, taip pat e, labai svarbu užtikrinti galimybę planuoti e, šeimą, užtikrinti reprodukcinę sveikatą. Ir aš norėčiau, kad būtų užtikrintos lytinės ir reprodukcinės sveikatos teisės be jokių išlygų. Papildomas klausimas. Follow-up uh, question was uh, all these attacks. Uh... Visi tie išpoliai vyko vasarą, pavyzdžiui, išpolis prieš moteris dėl uh, lyties, dėl pasirinkimo. Taigi, kokių veiksmų būtų galima imtis, kad uh, duotume atsaką tiems išpoliams prieš uh, lyčių, bet kurios lyties atstovui, pa, leidint pasirinkti gyventi savo gyvenimą, laisvą gyvenimą. Tiesiog mes turime parodyti visą tai savo darbais ir tiesiog pasipriešinti tokiems išpoliams kovodami su jais. Iš tikrųjų, mes tikrai surasime e, sąjungininkų, kurie dirbtų mūsų koalicijoje, kad jie dirbtų su mumis ir kad mes kovotume kartu su jiems žvėjais ir būtume stiprus. Toliau žaliųjų atstovė Elisa Bakiunkė. Siekiant, siekdami lyčių lygybės, mes turėtume priimti. Reikėtų užtikrinti laisvę pasirinkti visiems, juodiesiems, baltiesiems, uh, taip pat išsiskyrusiems asmenėms ir visi tie žmonės nėra įtraukiami į vienodai į ES lyčių lygybės darbo tvarkę. Jūs ta rysinė, rasinė neligybė ir, ir nėra minima jūsų atsakomybės portfelyje. Todėl labai svarbu priimti uh, tą horizontalę direktyvą. Ir norėčiau paklausti, kaip jūs užsitikrinsite politinę daugumą, kad būtų deblokuotos darybos taryboje ir kokiu veiksmu imsitės konkrečiai. Jeigu jūs e, nepavyks deblokuoti direktyvos, ar jūs pasiūlysite naują direktyvą siekiant panaikinti diskriminaciją bet kokiu pagrindu. Signate. <laughs> yes. Um, the, um, the horizontal uh, directive is... Jūsų, jūsų minėta horizontali direktyva turėjau omenyje horizontalę nediskriminavimo direktyvą. Pirmiausia, palūkėkime EPSCO rezultatų tarybos, kuri vyks rugsėjo 20, e, spalio 22 dieną. Šioje taryboje bus aptarinėjama šita direktyva dėl nediskriminavimo ir tik po to galėsiu mąstyti apie tolesnius veiksmus. Tačiau aš tikiuosi, kad šita direktyva diskusijos bus atnaujintos. Jūs teisingai pasakėte, kad diskriminacijos apraiškų yra labai daug ir taip pat reikia pakankamai užtikrintos apsaugos nuo tokios diskriminacijos nebūtinai darbo vietoje. Tai yra didžiulis iššūkis, kadangi taryboje reikalingas vienbasiškumo principas, Tačiau aš bandysiu dėrėtis su kai kurių valstybių ministrais ir sieksiu surasti šios problemos sprendimą. Labai svarbu, kad aukšto lygio darbo grupėse yra dirbama labai intensyviai ir mm, kuriamos kokybiškos lygybę užtikrinančios struktūros. Aš sieksiu savo veikla deblokuoti šitą direktyvą dėl nediskriminavimo tarybai. Kiunke, prateskite klausimą. Siekiant užtikrinti, užsitikrinti paramą naujai įtraukiai direktyvai, jums reikalinga bus ir kitų komisaro parama. Pavyzdžiui, jūsų vice, komisijos vicepirmininkas Kinats, kuris jo uždavinys ginti europinį gyvenimo būdą ir taip pat komisijos komisarė turės jums padėti. Jūs kalbėjote apie kursimą darbo grupę. Kaip jūsų manimų darbo grupėje reikėtų dirbti, kad būtų pritarta jūsų idėjoms? Yes, say... Jūs teisingai pastebėjote kad aš turėsiu dirbti su vicepirmininku Šynas ir mes puikiai turi, visi turime suprasti, kad e, lygybė yra mūsų europinio gyvenimo būdo sudedamoji dalis. Komisijos pirmininkė von der Leyen lygybės klausimus įteisino viename portfelyje ir tai reiškia, kad tai yra jos politikos viena iš sudėtinių dalių ir šitos darbo grupės įsteigimas bus kūruojamas aukščiausių lygių įtraukiant visų direktoratų atstovus, kadangi mums visiems rūpi šitas klausimas. Thank you. Uh, next speak. Ačiū. Toliau Kristinė Anderson iš IDE. Yes, uh, guten Morgen oder guten Tag vielmehr, Frau Dalli. Labas rytas. Jūs minėjote, kad jūs pasakysite už tai, kad visi žmonės patys galėtų nuspręsti, kokios lyties jie turėtų būti. Want to, want to you, seems... Norėčiau pertraukti, Jūs atrodo, kad e, vertimo nebuvo į kai kurias kalbas. Palūkėkite, išspręsime problemėlę ir dar kartą suformuluosite savo klausimą iš naujo. Ja, sehr geehrte Frau Dalli. Uh, so, uh, one moment. Please, one little moment. Two. So. One little moment, we instruct. No problem. So, could you please repeat your question now? Thank You're you. all set? Pakartokite klausimą. Gerbiama ponė Dalį, prieš tai jūs kalbėjote apie tai, kad jūs tenksitės užtikrinti, kad kiekvienas žmogus galėtų pats pasirinkti lytį. Junktinėse Amerikos valstijose, kai kuriuose valstijose žmonės gali pasirinkti savo lytį tiesiog e, pateikdami pareiškimą be kokio nors e, oficialaus įteisinimo ar kokios operacijos. Ir toksai sprendimas yra galiojantis. Kaip jūs manote apie tokią galimybę ir ar jūs galvojate, kaip komisarė, pasakyti už tokio plačios apimties pasirinkimo teisę. Aš tikiuosi, kad jūs išgirdote vertimą ausinėse. Taip, taip sutinku. Tie teisės aktai, apie ką jūs kalbėjote. E, su tokius priemusi savo valstybėje, tai teisės aktai, kuriuos patvirtinau po to, kai susitikau su tai žmonėmis, išgirdau jų istorijas, e, sutikau su šeimomis, kurios turi uh, translyčių uh, tai ir tarp lyčių vaikų ir jie pasakoja apie savo sunkumus, apie kokius vargus jie patiria. Translyčių asmenų atveju jie nenori pat, pat, e, kad būtų vykdytos e, operacijos, bet e, kai ar, arba jaunimas, pavyzdžiui, nenori grįžti namo, nes jų vardas netitinka to, kaip jie atrodo. Aš žinau net ir vieną istoriją, kur mm, e, vien, jau, viena jauna mergina nusižudė, kadangi jai buvo gėda išeiti į gatvę, nes jos uh, Um, tapatybės dokumentai, mokyklos baigimo dokumentai ir visa kita. E, ją identifikavo kaip vaikina, tačiau ji buvo mergina ir jai buvo gėda ir tai kai susiduri su tokiamis situacijomis, kaip gali nepriimti teisės aktų, kurie leistų pagerinti tokių žmonių gyvenimą, kad tokioms šeimoms būtų garantuota geresnė gyvenimo kokybė. Aš galėčiau kalbėti ir mm, apie savo patirtį mm, su e, tarplyčiais asmenimis, kurie taip pat susiduria su didžiuliais sunkumais. Aš žinau, kad parlamentas yra priėmęs rezoliuciją dėl tarplyčių asmenų Mūsų tikslas yra pagerinti šių žmonių gyvenimą. Mano toks darbas. So, sorry. <laughs> Uh... Atsiprašau, bet mano toks darbas, kaip aš jau sakiau, nutraukti jūsų pasisakymus dar yra papildomas klausimas. Pane Anderson, prašom. Ähm, Ačiū už atsakymą. Aš iš Vokietijos pozicijų vertindama matau, kad numatant galimybę keisti e, e, e, lytį, slypi įvairiausių problemų. Jeigu, pavyzdžiui, vyras tiesiog tapęs tuo pat moteris, moterim gali turėti teisę dalyvauti sporto varžybose ir, pavyzdžiui, turėti pranašumą. Kitas dalykas, jeigu toksai buvęs vyras taptų moterį ir patektų į moterų valdybą, tai vėlgi, kaip tai galėtume pateisinti, aš manyčiau, kad nemanyčiau, kad atskirų žmonių tokioms deklaracijoms reikėtų paklusti iš karto, neišsiaiškinant situacijos. Žodį jums dabar, pane Dali. Ačiū. E, lyties tapatybė, lyties priskirimas. Tai nėra paprastas pasivaikščiojimas po parką. Pa not something definitely you would do to be. Tai tikrai nėra kažkas tai tokio, ką darytum, kad konkuruotum ar kažką. Tai, tai yra tai, e, su kuo gimsti ir dėl ko šeimos, tavo šeimos gyvenimas tampa labai sudėtingas ir liūdnas. Ir Labai tikiuosi, kad nebus daugiau tokių atvejų, apie ką jūs sakote. Parodykime pagarbą tiems žmonėms, kuriems to reikia. Onydas. Kuriem reikia mūsų, kad jiem padėtumėm. Kuriem reikia tos pagalbos, kad jie suprastų situaciją, kuriems reikia, kad mes. Mm, E, įsijaustumėm į jų situaciją ir suprastumėm, kaip jiem gyvenasi. Štai apie ką eina kalba. Mes turime padėti tiem žmonėm, kurie yra tokiose situacijose, kur jeigu mes nieko nepadarysime, gyvens labai liūdną gyvenimą ir jie patys ir jų šeimos. Uh, Ačiū. Toliau kitas klausimas. ECR frakcijos nariu atsar frakcijos vardu, ponia Jadviga Višnievska. Šanovni paistvo. Dziękuję bardzo. Ačiū, ponios ir ponai. Aš e, norėčiau, kaip ir kiti kolegos, išreikšti e, viltį, kad komitetai dalyvaujantys e, šiame klausime gerbs E, visų nuomonės, įskaitant prieš mus kalbėjusių nuomonės, nes jeigu negerbėme nuomonės, atspindime tam tikrą diskriminaciją. Gerbėme komisijos narį, jūs esate iš valstybės, kurios e, teisės aktuose uždraustas abortas. Sutartyse e, valstybių narių teisės aktai ir nuostatos šeimos reikalais, įskaitant e, abortus, e, e, dominuoja, jie yra svarbiausi. Nors tie klausimai ir gali būti keliami ES lygmenių. Ir yra bandoma daryti spaudimą, kaip tuos klausimus reguliuoti. Pavyzdžiui, visi klausimai susiję su žmogaus gyvybė iki gimimo. Ar jūs galite pasirūpinti, kad visos valstybės narės galės kurti teisės aktus nejausdamos Europos spaudimo? Ypač, kai kalbame apie vertybės ir sveikatą. Kitas svarbus klausimas lytinių organų uh, e, apipjaustimas. 200 tūkstančių moterų kenčia dėl šios problemos. Taip pat jūs nepaminėjote prievartinių santokų problemos, kurie egzistuoja ES. Gal galėtumėt pakomentuoti? Gerbiama komisijos kandidatė. Ačiū. Kaip jūs sakėte, Abortai yra valstybių narių kompetencijos klausimas. Ir žinoma, aš visuomet stengsiuosi e, laikytis sutarčių ir jas gerbti. E, jūs e, teisi, kalbėjote apie moterų ties organų žalojimą. Tai yra dar viena baisi rykštė patriarchalinio pasaulio atgyvena Ir e, su tuo mes turėtume kovoti. Ir greta veiksmų ir teisės aktų, mano nuomonė, reikėtų pagalvoti apie tų žmonių kasdienybę ir apie tai, kaip jie gali mm, būti nukentėję. Pateiksiu pavyzdį, pavyzdžiui, mergaitė pabėgėlė, lanko mokyklą ir staiga pradeda nebeiti į mokyklą. Sugryžta tik po dviejų savaičių. Greičiausiai per tą laiką e, buvo sužaloti jos lyties organai. Taigi turime galvoti apie tai, ką mes ES galime padaryti. Tiesiog turime ir kasdienėme gyvenime kaip paprasti bendruomenių nariai atidžiai stebėti, kas vyksta, žiūrėti, kas dedasi realiai. Ir galbūt mes galėsime tada suprasti, kas iš tiesų e, egzistuoja. Dėl prievartinių santokų čia aišku daug ką galime nuveikti. Vienas iš dalykų, kurį e, mes visuomenėse galime padaryti, yra tiesiog turime rūpintis vieni kitais ir stebėti, kas vyksta. Įstatymai gali būti priimti, bet kartais vyksta dalykai, kurių mes nesuprantame. Ir jeigu mes atidžiau stebėtume padėtį ir užduotume patys savo klausimų, tai pamatytume, kad e, tokių reiškinių yra. Dabar 30 sekundžių papildomam klausimui, nes pirmasis klausimas buvo ilgesnis negu leidžiama. Aš taip pat norėčiau paklausti, detaliau pakomentuoti lytinius, lyčių stereotipus. Kaip jums ta problema atrodo? Ar jūsų nuomonė motinos ir žmonos vaidmuo prilyksta lyties stereotipui? Ar galėtumėt konkrečiai paaiškinti, kaip kovosite su prievartinėmis santokomis, kurios e, yra susijusios su pedofilija. Okay. Uh, stereotyping is a very... Stereotipai, jų egzistavimas yra labai rimta problema, kuri bus sprendžiama pagal mūsų lyties strategiją, lyčių strategiją. Stereotipai yra viena iš priežasčių, kodėl žmonės kitus žmonės vertina vienokiu ir kitokiu būdu. Nes yra tikimasi, kad e, kiti žmonės elgsis ar dirbs e, taip, kaip e, reikėtų. Jūs sakėte, motina, žmona. Tiesą sakant, aš Džiaugiuosi, kad egzistuoja direktyva dėl darbinio ir šeiminio gyvenimo pusiausviros, nes labai dažnai moteris nukenčia nuo stereotipų. Todėl mes turime pakeisti požiūrį į tėvų indėlį į šeimą, kad nebeliktų to stereotipo, kad motina visą laiką turi rūpintis šimtų procentų o tėvas dirba už namų ribų. Taip, stereotipai yra labai blogi. Stereotipai gali priversti mus keisti teisės bazę, turėsime priimti teisės aktus ir tai darome su e, darbinio ir šeiminio gyvenimo e, pusiausvėros direktyva. Manau, kad stereotipus turėsime išsklaidyti, pažiūrėjau, numatydami dešimties dienų atostogas tėvui. Tai yra gerai, nes tėvai ir, mot... ir tėvas ir motina yra tėvai. Ir jie abu turėtų rūpintis vaikais. <clears throat> ir jie gali geriau subalansuoti šeimos gyvenimą su darbu ne namuose. Taip, stereotipai yra labai blogi, visuomet jie yra blogi. Ir viena iš priežasčių, kodėl mes turime primti tiek daug direktyvų ir įstatymų, yra ta, kad e, tie stereotipai egzistuoja. Taigi, spręskime tas problemas. Man buvo labai malonu neseniai pamatyti naujų knygučių vaikams. Ir pamačiau, kaip ten atspindėta šeimos gyvenimas ir e, kaip šeimos darbai yra padalinti tarp visų narių. Vaikai nebėr, nebeauga su e, šeimos modeliais, atgyvenusiais šeimos modeliais. Taip pat e, yra knygų apie moteris, kurios yra daug pasiekusios, pavyzdžiui, mokslininkės, dailininkės, arba tokių knygų yra jų parašytų. Tai leidžia laužyti stereotipus, nes moteris gali būti mokslininkės, moteris gali būti dailininkės, taip kaip ir tėvai. Taigi, padėtis keičiasi, bet padaryti reikia, aišku, žymiai daugiau. Real. Labai apgailestauju, bet šį kartą supratom, kad laikrodžio neįjungiam. Aš tiesiog jūs žiūrėjau ir taip jau atsitiko, kad nepastebėjau. Atrodė, kad ta viena minutė šį kartą buvo labai ilga. Tikiuosi, kad dabar laikrodis veiks, nes laikas eina. Mes esame realiame gyvenime. Ačiū už atsakymą. Toliau GUE frakcijos atstovė Sandra Perera. Prašom, žodis jums. Labas vakaras, ponė pirmininkė. Gerbiamai komisijos narė. Daugelį ES dalių labai sunku uh, gauti uh, valstybės E, paramos vaikų globai. O privačių paslaugų žmonės negali pirkti. Gana dažnai dėl to vienas iš tėvų turi nuspręsti nebedirbti, kad galėtų rūpintis vaikais. Tai yra rimta kliūtis moterų įgalinimui. Barcelonos tikslai ir toliau e, dar nėra įgyvendinti ir nėra užbaigti. Taigi mes turime kalbėti apie iki mokyklinio auklėjimo uh, ir vaikų globos įstaigas, jų tinklo plėtimą. Moteris turi būti geriau integruojamos į darbo rinką, kad galėtų savo profesinius siekius įgyvendinti. Ar Europos komisija galėtų ką nors įsipareigoti Barcelonos planų ir tikslų įgyvendimo kontekste? Kokie fondai bus skiriami valstybėse narėse, kad valstybės narės galėtų toliau plėsti e, vaikų globos valstybinio, valstybinį įstaigų tinklą? Ačiū. E, prašom, ponė Dalį. Ačiū už tokį klausimą, kuris, mano nuomonė, yra labai svarbus, jeigu norime kalbėti apie tėvų dalyvavimą darbo rinkoje. Aš kalbu iš savo patirties, iš Maltos patirties. Maltoje buvo priimtas įstatymas, kad visiems žmonėms turi būti suteikiama nemokama e, vaikų globa, jeigu tėvai dirba arba mokosi. Moterų skaičius darbo rinkoje proporcingai išaugo pamatėme, kad supratome, kad moteris negalėjo dirbti, nes e, e, tiesiog neatsipirko e, darbas, kai reikėjo mokėti labai daug už vaiko priežiūrą. Taip, šio klausimu turime dirbti. Turime rasti būdų bent jau užtikrinti įperkamą vaiko priežiūrą. Jeigu taip nebus, bent jau dalis to, ką mes darome e, įgyvendinami darbinio ir šeiminio gyvenimo direktyvą, turėtų tam pasitarnauti. Mes padame tėvams ir motinoms e, pasiskirstyti atsakomybę. Uh, Tai bus viena iš svarbiausių mano darbo sričių ir aš e, stengsiuosi daryti spaudimą ir ieškosiu fondų, kurie leistų įgyvendinti priemonės užtikrinančias įperkamą vaiko priežiūrą. Ačiū. Papildomas klausimas, prašau. E, Jūs kalbėjote jau apie tai, bet gal galėtume detaliau papasakoti dėl lytinių ir reprodukcinių moterų teisių. Kai kuriuose valstybėse narėse tų teisių mastai sumažėjo, tų teisių yra tiesiog mažiau. Ar mes negryžme į praeitį šiuo požiūriu? Ar nereikėtų sutvirtinti pasiekimų šioje srityje, įtvirtinti jų ir uh, užtikrinti lygybę moterims? kai kalbame apie e, galimybę kreiptis į medicinos įstaigas, į sveikatos prevencinį patikrinimą. Taip pat turime užtikrinti, kad jaunos e, moteris, migrantės moteris turė, ir kitos e, mažesnės grupės galėtų lankytis, turėtų galimybę apsilankyti pas specializuotus medikus, gynekologus ir panašiai. Medicinės paslaugos turi būti teikiamos visuotinai. Taip, aišku, mes turime įgyvendinti jungtinių tautų tvarios plėtros tikslus, e, kalbant apie moterų sveikatą, turime kalbėti apie visuotinę e, lytinių reprodukcinės sveika, sveikatos paslaugų prieinamumą. E, tuo klausimu aš bendradarbiausiu su komisijos nariu atsakingu už sveikatą ir komisijos vicepirmininku, kuris yra atsakingas už demokratiją ir demografiją. Uh, ir e, pasirūpinsiu, kad e, tokių paslaugų prieinamumas būtų užtikrintas visoje Europos Sąjungoje. So. Ačiū. Tuo baigiame trečiąjį raundą. Ačiū, kad, atė, kad e, išklausėte. Dabar pername prie antrojo raundo. Norėčiau priminti visiems nariams, kurie uh, kėlė ranką kad Europos parlamentas dabar nori įvertinti kandidatą, e, pasverdamas bendrasias kompetencijas e, Europos atsidavimą Europos vertybėms, asmenę nepriklausomybę ir įvertina atitinkamo portfelio žinias ir komunikacinius sugebėjimus. Dabar aš norėčiau suteikti žodį e, kitam užsirašusiem kalbėti, APP e frakcijos atstovas ponas David Kaza. Gerbama pirmininkė, ponė Daliai. Jūs jau minėjote, kad parlamentas balsavo už direktyvą dėl šeimos ir darbinės veiklos suderinimo. Labai svarbu užtikrinti lygybę šioje srityje ir žinoma, ir reikia vienodai dalintis pareigomis šeimoje. Labai svarbu, kad šita direktyva būtų įgyvendinta, tačiau kaip jūs pasistengsite, kad ta direktyva būtų įgyvendinta kuo veiksmingiau? Ačiū Jums už darbą, kuris nuveikėte parlamente. Įgyvendinimui yra numatyti tas trejų metų laikotarpis, o aš, būdama komisarė, padės savo šaliai ir kitoms valstybėms narėms įgyvendinti šią direktyvą. Iš tikrųjų, man šita direktyva yra labai prie širdies ir aš norėčiau, kad jos įgyvendinimas būtų kuo sklandesnis. Norėčiau, kad ta direktyva būtų įgyvendinama praktikoje. Galėtume organizuoti seminarus, kurių metu aiškintume, kaip reikėtų tinkamai įgyvendinti direktyvą valstybėse narėse. Taip pat reikėtų skleisti informaciją darbuotojams, kad jie suprastų, ko siekime šią direktyvą. Žinoma, valstybių narių vaidmuo yra esminis. Jos turi užtikrinti, kad šita direktyva būtų įgyvendinta ir veiktų ir kad naudą turėtų iš jos įgyvendinimo visos šeimos darbinės ir šeiminės veiklos iš šeimos gyvenimo e, direktyva turi padėti įveikti ir minėtus stereotipus, kai yra tarsi iš anksto nustatyta, kas ką turi daryti. Kiekviena šeima gali organizuoti savo šeiminį gyvenimą pagal poreikius. Ir todėl šita direktyva turėtų padėti šeimoms pasiekti to tolygaus pasiskirstimo. E, padės tinkamai paskirstyti šeimoje laiką šeimai, vaikams, darbui ir bendrai šeimos veiklai ir užsiemimams. Taigi aš būdama komisare įdėsiu visas pastangas padėdama valstybėms narėms tinkamai įgyvendinti šią direktyvą. Dėl lygybės norėčiau pakalbėti. Neseniai buvo paskelbtas Teisingumo teismo sprendimas. Jūs buvote savo valstybėje ministre ir puikiai prisimetėte, kad e, pagal Panamos dokumentus buvo siūloma. Buvo kalbama apie tai, kad kiekvienas turi gauti po 5000 eurų į dieną. Kaip jūs įsivaizduojate, kaip pat pakomentuosite šitą informaciją. Savo politinėje veikloje visada siekiau, kad būtų e, siekiama demokratijos, užtikrinta teisės viršenybė ir aš visada rėmiausi pagrindinėmis vertybėmis. Ir, ir toliau, ir kai aš dirbau E, su komisija visada siekiau, kad būtų laikomasi labai aukštų e, standartų. Politikas niekada nesustoja būti atsakingas. Jeigu jis yra politikas, jisai turi būti atsakingas visą savo gyvenimą. Pavyzdžiui, kai buvo priimamas įstatymas dėl uh, Mm, informatorių apsaugos. Visada aš pasakiau už tokius teisės aktus. Iš tikrųjų, baigėsi gerosios pirmininkas laikai, aš būsiu ta blogietė. Dabar kalbės SND atstovė Gualmini. Ačiū pirmininkė. Gerbiama paskirtoji komisarė. ne, 16 procentų mažesni valandiniai atlyginimai yra skiriami moterims ir e, vyrų atlyginimai dažnai yra didesni netgi iki 60 procentų. Todėl mes susidurime ir su įvairiais stereotipais, įvairiomis e, kliūtimis, siekdami užtikrinti lygybę. Tačiau politikoje reiškia yra vadovaujamasi taip pat matematika. Jeigu dirbamas tas pats darbas toje pačioje vietoje, tai ko gero reikėtų gauti tokį pat atlyginimą. Todėl mes palaikome jūsų nuomonę dėl atlyginimų skaidrumo, tačiau kaip jūs sieksite, kad teisinėmis priemonėmis būtų mažinamas arba naikinamas tas atlyginimų skirtumas tarp vyrų ir moterų. Komisarė? Ačiū ir už šį klausimą. ES 16 procentų skiriasi vyrų ir moterų atlyginimai. Ir jeigu aš būsiu patvirtinta komisare, tai per pirmasias mano darbo šimtą dienų pasistengsiu paruošti, parengti pasiūlymą dėl skaidraus atlyginimo. Ir tai galbūt padės sumažinti tą spragą mūsų atlyginimuose ir taip pat didžiulę spragą pensijose. Taigi tai turėtų būti priemonė, kuri padės matyti, įvertinti tuos skirtumus. Iš paskirtoji komisijos pirmininkė įgaliojo mane per pirmą e, šimtą dienų pateikti direktyvos dėl atlyginimų skaidrumo pasiūlymą. Tačiau, kita vertus, mano minėtoje strategijoje yra skyrius, kuriame taip pat yra kalbama apie atlyginimų strategiją ir ten yra nurodomos priemonės, kuris kurios turėtų padėti užtikrinti tą patį atlyginimą už tą patį darbą ta spraga arba ta koskira e, e, taip pat atsispindi ir pensijose, kurios skiriasi 40 e, procentų, nes moteris pradėjusi dirbti tą patį darbą, būdama tos pačios patirties, kartais dirba trumpesnė darbo diena, kartais dirba pusę etato ir būtent šią direktyvą mes norime padėti užtikrinti tą pusiausvyrą. Ir savo profesinės veiklos pabaigoje moteris būna uždirbusi mažiau negu kolega vyras, bet ir jos pensija yra mažesnė, kadangi įmokos buvo mažesnės. Taigi, dar turime nuveikti labai daug darbo o atskaities, atskaitos taškas yra atlyginimų skaidrumo pasiūlymas. Trumpai papildysiu savo klausimą. Ar jūs norėtume įtraukti socialinius partnerius į darybas? Ir į kokius nors preliminarius susitarimus dėl tolygaus atlyginimo? Ir ar jūs numatėte teisėkūros priemonėse kokius nors kriterijus, kurie leistų vertinti ir stebėti šito teisės akto įgyvendinimo pažangą. Žinoma, socialiniai partneriai yra labai e, svarbus mūsų politikos bendra įgyvendintojai ir aš e, stengsiuosi būtent taip ir dirbti, kadangi aš, e, būdama ministrė atsakinga už santykius su pramonė, rėmiausi visada socialiniu dialogu. Jis yra labai svarbus, e, įtraukiant į diskusijas suinteresuotas šalis, ypač kai kalbama apie užimtumo didinimą. O šiuo atveju mes taip pat turime pasiūlyti E, kriterijus, e, rodiklius, kurie leistų ir patikrinti, kaip įgyvenama direktyva ir prieikus juos pakeisti. Jūs įžanginėje kalboje sakėte, kad 50 procentų žmonių su negale turi problemų patekti į darbo rinką. Todėl norėčiau paklausti, ką ketinote jūs nuveikti, kad žmonės su negale nebūtų atskirti ir kad jie galėtų patekti į darbo rinką apskritai. Šitos priemonės turėtų būti siejamos su jungtinių tautų konvencija dėl asmenų su negale apsaugos. Taigi, ar jūs manote kaip nors bendradarbiauti su jungtinių tautų e, agentūromis, kokias naujas veiklos rytis norite dar kartą e, jūs išgryninti, kad e, žmonės su negale taptų jūsų prioritetinė veiklos sritimi? Galbūt komisijos pagrindinėme sekretoriate reikėtų į įsteigti atskirą skyrių, kuris galėtų horizontaliai spręsti žmonių su negale klausimus. Iki 20 metų laukiama ir prognozuojama, kad vienas iš penkių žmonių gyvens turėdamas negalę vienokią ar kitokią. Taigi žmonių Tačiau lyginant su kitomis valstybėmis šitas skaičius yra pakankamai mažas. ir 2020 metų paramos žmonėms su negale strategija baigia galioti. Komisija dabar vertina šitos strategijos poveikį ir konstatuoja, kad buvo nuveikta pakankamai daug įgyvenant šią strategiją, pavyzdžiui, užtikrinant buvo priimtas prieinamumo teisės aktas, kuris buvo e, įgyvendintas, taip pat yra neįgalumo pažymėjimai įdėkti ir tie siekimai verčia mus žvelgti į ateitį aš sieksiu, kad būtų pratestos darybos dėl e, lygių teisių direktyvos ir dėl to, kad būtų mm, pasirašyta Junktinių tautų konvencija, prisijungta prie konvencijos dėl uh, žmonių su negale teisių. Aš manau, kad šitos, šitie teisėkuros aktai ir geras pagrindas mums dirbti toliau, tačiau prieš tai reikėtų įvertinti pasiektus rezultatus įgyvendant dabartinę strategiją. Papildomas klausimas. Kaip jūs e, įtrauksite žmonių su negale strategiją į naują rengiamą strategiją. Be to, kaip tai siejasi su ES. Pravotnim postiženim, sautarčim. Junktinių tautų, jungtinių tautų e, konvencija dėl neįgalių žmonių teisių. Kokiu priemonių imsitės, kad ir žmogaus teisės, ir pagrindinės laisvės būtų užtikrintos ir žmonėms su negale. Okay, yes, of course, uh, mainstreaming is. Žinoma, šito klausimo susijimas įvairiais lygiais yra labai svarbu. Tai svarbu ir kalbant ir apie asmenys su negalė. E, tarp e, sektorinėje grupėje, taip pat tarptautinėje darbo grupėje sprendžiančioje klausimus dėl žmonių teisų su negale. Aš dirbau ir žinoma, aš pateiksiu pasiūlymus dėl pokyčių, kurie yra reikalingi siekiant užtikrinti žmonių su negale teises. Tiesiog žmonės su negale ar žmonės uh, ar sveiki žmonės neturi būti kaip nors skirstami į atskiras kategorijas. Pane uh, Walsh. Um... Ačiū, pirmininkė komisarė. Lygybė turi būti uh, pamatinis akmuo užtikrinantis, kad ES būtų sąžininga, kur būtų gerbiamos vertybės, kad nebūtų dvigubų standartų. Tesu tikrai, jūs galite sutikti su, mami, su manim, kad tikrai dar uh, Mūsų laukia daug darbo šias rytyje ir pratesiant ankstesnius atsakymus, jūs aš noriu paklausti, kaip pas dalygybės komisarijus turėsite rūpytis mm, asmenimis su negali, taip pat mm, ir mm, psichikos sutrikimais ir, kaip jūs sakėte, iki 2020 metų kas penktas žmogus turės tam tikrą negalę, taigi kaip būtų galima plėsti Europos prieinamumo aktą, kad prieinamumas būtų išplėstas visiems, kokių priemonių sieksite patvirtinti vertinimo, ar jūs galvojate, kad reikia ir mm, transporto paslaugose prieinamumo standartų, kurie būtų vienodai užtikrinami visiems ir kaip būtų galima užtikrinti taip pat ir ES švietimo programuose, kad asmenys su negale būtų visos galimybės suteiktos, pavyzdžiui, Erasmus. Should... Kaip jau sakiau, mes vertinsime strate strategiją dabar, e, siekdami išanalizuoti, kas jau padaryta, kas turi būti padaryta ir kas turi būti padaryta galbūt geriau. Bet tai aš galvoju, kad labai svarbu yra išbristi iš to įstrigimo dėl e, lygaus traktavimo direktyvos, nes manau, kad tai yra susiję ir iš dalies ir su tuo, ko jūs teiraujatės. Ir ir jungtinių tautų asmenų su negale konvencija labai svarbus yra instrumentas ir kaip aš jau pirmai sakiau, iš tikrųjų labai norėsiu dirbti su visais ir e, asmenų su negale atstovais, kaip aš esu ir anksčiau dirbusi, ankstesnėse pareigose. Ir e, tai, mano manimu, yra nepaprastai svarbi politikos rytis, kur, kaip jūs ir sakote, labai dar daug ką reikia padaryti. Ir uh, stengsiuos, kad būtų e, negalios klausimai integruoti į visas politikas rytis, kuriomis rūpinasi komisija ir būtent tam pasitelksime specialią darbo grupę. Tai yra lygybės aspekto, lygybės visiems aspekto integravimo darbo grupę. Minutė papildomam klausimui. Aš žinau, kad jūs remiate uh, Van der Leyen sprendimą dėl portfelio uh, skirimo komisarui, kad būtų uh, Europos gyvenimo būdas saugomas. Bet aš norėčiau dabar pastirauti dėl uh, neapykatos kurstimo, taip pat ir internete, bet ir ne tik. Ką jūs galvojate konkrečiai, ką būtų galima padaryti, kovojant su uh, neapykantos kurstimu ir neapykantą paremtais nusikaltimais? nusikaltimais, tiek vykdomais internetu, tiek ir ne internetu. Neapykantos kurstimas, ką jūs minite, yra iš ties labai rimtas klausimas. Taip pat ir dėl to, kad pavyzdžiui, mm, sakykime, dažnai žmonės mm, moteris dažniausiai nenori prisijungti prie interneto, būti aktyvas internete, būtent dėl to, kad jos baiminasi, kad patirs uh, tokį neigiamą požiūrį, būtent ne, nepykantą paremtą požiūrį. Ir, uh, tai iš labai svarbus yra aspektas, galvojant pavyzdžiui apie moterų dalyvavimą informacinių technologijų, dirbtinio intelekto sektoriuose. Ir aš dirbsiu kartu su komisarais, kurie bus atsakingi už tas rytis. Pane Vičerno, jūsų klausimas dabar. Komisarė, jūs kalbėjote apie prisijungimą prie Stambulo konvencijos ir sakėte, kad tai būtų komisijos vienas iš prioritetų ir aišku, mus labai džiugina tai, kad jūs tikite tuo, kadangi Stambulo konvencija yra. Mm, labai svarbi, fundamentali priemonė kovoti su smurtu prieš moteris, bet visas procesas yra įstrigęs dėl to, kurio, dėl to kad kai kurios konservatyvios vyriausybės uh, vilkina visą procesą ir blokuoja. Taigi, kaip jūs galvojate tą problemą išspręsti? Mes norėtumėm išgirsti. Uh, Ar jūsų manimų netėjo laikas pasiūlyti ES direktyvą, kuri būtų skirta kovoti su smurtu prieš moteris labai nuosekliai visose valstybėse narėse? Savo atsakymuose raštu jūs mm, iš tikrųjų kalbate apie ketinimą kovoti netgi su besiformuojančiomis smurto prieš moteris formomis, taip pat ir, pavyzdžiui, nepykanta internetu rate. Taigi, um, manau, kad būtina spręsti tos klausimus, nes tai yra mm, ir labai rimta problema. Ir uh, ką jūs padarysite, kad būtų ir naujos smurto formos taip pat įtrauktos, kad būtų su jomis kovojama? Today. Žinoma, situacija yra tokia. Šiandien yra, kad uh, kas trečia moteris patiria smurtą uh, paremtą lytimi. Ir tai kainuoja apie 226 milijardo eurų kas met, tame tarp ir būtinis smurtas. Kaip jūs žinote, 20 valst... 21 valstybė narė yra ratifikavusi šią konvenciją, o čia kompetencijos yra e, derinamos. Kaip žinote, Maltai pirmininkaujant mes labai stengiamės, kad būtų konvencija pasirašyta. Taigi, ES pasirašė konvenciją, o dabar aišku, kad mes norime, kad visi, kad būtų ir prevencija, ir apsauga, ir persekiojimas nusikaltelių, ir kad būtų integruota tai visas politikos rytis. Aš stengsiuosi e, kalbėti su valstybėmis narėmis, netgi nuvykti į sostinės, kad būtų susitarta dėl šios konvencijos. Man tai yra taip svarbus. Man sunku yra suprasti, iš kur yra tas pasipriešinimas gali būti gal kažkokių tai nuomonių skirtumų dėl kažkokių tai formuluočių, tačiau kai pamatai statistiką, kas trečia moteris tampa lyties pagrindų paremtos smurto auka, kaip gali, kaip gali nepritarti, kaip, negali, kaip, kaip gali nepasakyti taip, žinoma, reikia, kad ES ratifikuotų šią konvenciją. Papildomas klausimas, vieną minutę. Io uh, ritorno sul tema della direttiva. Ačiū. Aš norėčiau sugrįžti prie ES dir direktyvos, kur turėtų būti nuoseklus požiūris pritaikytas kovai su smurtu. Jūs um, žinote visą situaciją ir labai svarbių uh, duomenų pateikėte. Mes žinome, moteris turtingos ar e, gyvenančios skurde, žymios ar e, eilinės moteris, nesvarbu kokia jų religija, kokie, koks um, išsilavinimas ar patirtis, nuolat patiria smurtą, ar tai fizinį, žodinį, numanomą ar išreikštą įvairiausių formų reformus, Morta. Ir man atrodo, mes prieėjome prie lūžio taško, nes visiškai nepriimtinam uh, tokia situacija. Totalmente. But... <laughs> eh, ma, eh, Visiškai sutinku. Quality strategy, kai eina kalba apie lyčių lygybės strategiją, mes spręsime smurto klausimą. Aš noriu galvoti, kad mums pavyks mm, sus, Stambulo konvenciją. Aš nenorėčiau sakyti, kad jeigu nepavyks ratifikuoti Stambulo konvencijos, tada darysime tą ar aną. Aš visgi tikiuosi, kad mums pavyks. Pavyks su Stambulo konvencija. Taigi, uh, Dabar toliau dėl, dėl kovos su smurtu, aš manau, galima būtų siekti, kad smurtas prieš moteris būtų pripažintas kaip Europos europinės svarbos nusikaltimas. Bet aš nenorėčiau dabar kalbėti apie kitas e, galimybės, ką galėtumėm daryti. Aš manau, kad pavyks mums e, ratifikuoti Stambulo konvenciją. Dank, ich werde auf Deutsch sprechen. Mes žalieji ir aš pirmoji moteris su negale iš Vokietijos. Džiaugiamės, kad jūs šią sritę laikote prioritetinė. Labai svarbu užtikrinti vienos teises ir nediskriminuoti šių žmonių visais aspektais. Aš džiaugiuosi, kad jūs, ponia Daly, ypatingą dėmesį skirsite visiškai kam jungtinių tautų neįgalių žmonių deklaracijos įgyvendinimui. E, prieiga, įtrauktis, dalyvavimas yra kiekvieno žmogaus teisė. Norėčiau paklausti, kad atsakytumėt į klausimą taip ar ne. Ar pateikiant komisijai bet kokius pasiūlymus ir jeigu jie prieštarauja tokiai įtraukčiai, Ar įdėsite visas pastangas, kad toksai teisės aktas, kuris sumažina prieiga nebūtų priimtas ir kad būtų patikrinta, ar visos valstybės įgyvendina Istanbulo konvenciją. Dvi minutės atsakymai. Yes. Mano atsakymas yra taip. I commit in, in my power to ensure that. Ehm, esu pasiryžusi padaryti viską, kas yra įmanoma, kad ehm, konvencija dėl asmenų su negale būtų įgyvendinta e, visapusiškai be jokių išimčių. Ir aš sieksiu, kad e, negalios aspektas būtų integruotas į kitas politikos rytis, aš pasitelsiu tam e, darbo grupę. Taip pat plėsiu lygybės uh, principą, kad tai apriektų visus aspektus. Ir aš dar noriu pasakyti, kad dirbsiu su negalios intergrupė ir Europos negalios forumu. Minutė papildomam klausimui. Um, thank you, Frau Dali. Um, ich möchte noch... Ačiū, ponė Dali. Jūs uh, sakėte, kad reikėtų siekti, kad e, žmonės būtų įtraukiami į projektus, ypač kai kalbama apie žmonės su negale. Tiesiog niekas, kas yra susijęs su mumis, neturėtų būti daroma be mūsų pritarimo. Mes Europos parlamente, žinome, seksime jūsų veiksmus ir priminsime jums šios dienos pažadą jūs turite būti įtrauk, įtraukties ir žmonių lygybės užtikrinimo sergėtoje. Žinoma, jūs stebėsite ir patarsite man taip pat. Kaip aš jau ir sakiau, noriu atviro dialogo su parlamentu. Aš noriu dirbti su kiekvienu iš jūsų konkrečiose e, sritise ir aš manau, kad yra labai svarbu, kad parlamentarai kartu su pilietinė visuomenė ir mes girdėtumėm vieni kitus, kad keistumėmės mintimis ir kritiką, kas yra labai svarbu. Uh, Labai svarbu, kad jūs mus kritikuotumėt, nes konstruktyvi kritika lemia geresnius rezultatus. Taigi ačiū. Pane Brūna, jūsų klausimas minutė. Madame Daly, dans vos réponses. Pone Daly, Atsakymas Europos parlamentui, jūs sakote, kad norite sustiprinti pažydžiamiausių mūsų visuomenės narių apsaugą, ketinate rasti priemonių, e, sustiprinti paramą ypač e, būtinio smurto aukoms, taip pat sugriežtinti direktyvą dėl auko teisių. Taip pat ES institucijų e, tarpe E, turime, turi tą temą būti dažniau sprendžiama, nes dabar e, ne per daug, nepakankamai yra kalbama apie būtinį smurtą ir apie vaikų patiriamą traumą. E, mes pastebėjome, kad vis dažniau yra kalbama apie finansavimo mažinimą. LGBTI teisės yra geriau remiamos, o tuo tarpu tokias traumas patyrę vaikai nesusilaukia dėmesio nei parlamente, nei Europos komisijoje, o jiems reikia labai griežtų apsaugos priemonių. Aš reikalauju jūsų, kaip e, būsimos lygybės komisijos narės, numatyti tam tikrų priemonių vaikui apsaugoti. Norėčiau jūsų paklausti, ką jūs esate numačiusi. Dvi minutės atsakymui. Um, Be abejo, kai kalbame apie šeimas, kai kalbame apie e, darbinio ir šeiminio gyvenimo pusiausvyrą, kai kalbame apie sudėtingas šeimas, probleminės šeimas, kuriuose e, fiksuojamas smurto atveju. Visuomet galvojame apie vaikus. Vaikai yra aukos dėl to, kad jie patenka į tam tikras aplinkybės. Vaikams reikėtų numatyti deramą apsaugą. Taip pat jie turėtų būti atskirti nuo smurtautojo kartu su nukentėjusią, dažniausiai motina. Ir vaikai turi būti apsaugoti de, nuo smurto jų atžvilgių. Aš ketinu bendradarbiauti e, su Europos komisijos nare, e, kurios kompetencija apima vaikus. Tada mes galėsime suderinti smurto prieš moteris ir būtinio smurto m, mm, problemų sprendimo būdus su vaikų teisų apsaugos klausimais. Be abejo, vaikų apsauga yra nepaprastai svarbi tokiomis aplinkybėmis, nes jie yra e, bejėgė aplinkybių dalis. Ačiū, kad tokį klausimą paminėjote. Ir net ir strategijoje kai kalbame apie Stambulo konvenciją, pavyzdžiui, e, bus kalbama apie vaikus. Papildomas klausimas vieną minutę. Ačiū už atsakymą. Aišku, kad tai yra labai svarbi tema ir šioje diskusijoje e, tai reikėjo paminėti. Aš dėkoju Jums iš anksto e, už rūpestį, kurį Jūs ketinate skirti šiai problemai. Ar norite atsakymo, ar galime eiti prie kito klausimo? Okay. Pone uh, Rafalska, jūsų klausimas viena minutė. Gerbiama komisijos uh, kandidatė. Jums patikėtas uždavinys kovoti su visų rūšių neligybė ir diskriminacija. ES yra pagrįsta remiasi, atsiprašau, savo veikloje krikščioniškaisiais pamatais. Tačiau pastaraisiais metais matome vis daugiau diskriminavimo atvejų. diskriminuojama dėl to, kad kas nors e, nešioja krikščioniškus simbolius ar laikosi krikščioniškų vertybių, net atleidimo iš darbo atveju yra. Dažnai užsipuolami krikščionys, kurie E, tų žmonių, atsiprašau, užsipuolami, kurie kalba apie lygybę, diskriminaciją, nediskriminaciją, atsiprašau. Tačiau patys diskriminuoja krikščionis. Kaip jūs ketina apsaugoti krikščionių teisės nuo diskriminacijos? Dvi minutės. Aš e, stengsiuosi, kad e, būtų uh, priimta kovos su diskriminacija direktyva. Joje bus kalbama apie diskriminavimą amžiaus, tikėjimo, religijos, neįgalumo ar litinės orientacijos pagrindų. Taigi palauksiu spalio 24 dienos EPSCO tarybos susitikimo. Pažiūrėsime, kokie bus diskusijų dėl uh, kovos su diskriminacija direktyvos rezultatai, per daug ilgai ši direktyva užstrigusi. Ir jeigu mums pavyks išjudinti šią direktyvą, mes galėsime užtikrinti apsaugą visiems diskriminuojamiesiems, įskaitant ir priežasis, kurias jūs paminėjote. Be abejo, taip pat labai svarbu, kad būtų sukurtos e, e, gerai veikiančios lyčių lygybės instancijos valstybėse narėse. Jos galės dirbti su skirtingų diskriminacijos rūšių e, problema visuomenėje ir, žinoma, lygybės hartijos atliks labai svarbu vaidmenį. Tačiau svarbiausia, kas mano akimis dabar yra, yra išjudinti tą kovos su diskriminacija direktyvą. Taigi, labai nekantriai laukiu EPSCO tarybos, kurį vyks šio mėnesio pabaigoje, kad galėtume nuspręsti, kaip toliau veikti. Pone Rafalska, dar vienas klausimas. Viena minutė. Pani komisija. Gerbiama komisijos narė, komisijos kandidatė. Ar jūs žinote, kokį sprendimą prieėmė Europos e, žmogaus teisų teismas Strasbūrė dėl Britanijos avialinijų, kurios diskriminavo vieną darbuotoją dėl e, religinio įsitikinimo? Lenkijoje yra užfiksuotas atvejis, kaip Ikėjos darbuotojas e, buvo diskriminuojamas dėl to, kad citavo Bibliją. Ar jūs manote, kad tie atvejai yra labai svarbus ir kam čia kyla grėsmė? Ar čia kalbame apie gyvybės apsaugą ar apie pavienių asmenų teisų ir laisvių apsaugą? Aš laikausi maksimos, nedarykite kitiems to, kad nenorite, kad būtų padaryta jums. Dėl tos priežasties kovos su diskriminacija direktyva bus labai svarbi. Nes joje bus kalbama apie vienodą elgesį su žmonėmis, nepriklausomai nuo to, e, kokį tikėjimą išpažįsti, uh, E, koks tavo amžius e, ar kokia tavo lytinė orientacija. Taigi stenkimės visi kartu išjudinti tą direktyvę. Madam, Man tai labai sudėtingas uždavinys ištarti pavardę. Pone Vozenberg Vrionydį. Elizabet. Labadiena, ponė Dali. Esu e, Graikijos teisininkė. 30 metų dirbau tą darbą ir aš galiu Jums pasakyti, kad Jūsų valstybėje buvo smoktas iššūkis demokratijai ir teisės viršenybei, smoktas smūgis, nes Jūs nesugebėjote rasti Karuaną Galicijos žudiko. Ne todėl, kad ji buvo moteris, bet todėl, kad ji kovojo už teisybę ir buvo tyriamoji žurnalistė, tyrianti žurnalistė. Uh, Aš noriu paklausti apie vadinamasias stiklinės lubas. Aš pati ankstesnėje parlamento kadencijoje buvau atsakinga už e, tokio pranešimo rengimą. Jūs žinote, kad šiame pranešime buvo kalba apie moterų problemas karjeroje, problemas, kurios, su kuriamis moteris susidarė e, moksliniuose tyrimuose ir mokslo srityje. Todėl buvo sukurtas tas e, stiklinių lubų terminas. Ar žinau, kad jūs ketinate uh, pasiremti jau iškeltomis prioritetinėmis iniciatyvomis. Ar jūs ketinate pakeisti dabartinės politikas, kad būtų atsikratyta iš anksinių nuostatų ir stereotipų, trukdančių moterims uh, deramai būti atstovavimams mokslo ir technikos srityje? Okay, um, to... Ačiū. Aš turėjau galimybę jau anksčiau pasakyti, kad uh, e, e, Ferana Galicijos nužudimo tyrimas vyksta. Per pirmasias 50 dienų trys žmonės buvo sulaikyti ir e, laikomi reštinėje. Dėl tų vadinamųjų stiklinių lubų, taip jos egzistuoja, e, negalime tos problemos nureikšminti. Aš esu tvirtai įsitikinusi, kad turėtume išnaikinti stereotipus, pritraukti daugiau moterų į mokslą ir techniką. Visai atsitiktinai būtent man teko garbė e, jungtinėse tautose agituoti už tarptautinę dieną moteriams ir mergaitėms mokslo srityje. E, vasario 11 dieną bus e, patvirtintas mano pasiūlymas ir atitinkama diena bus pažymėta. Taigi ta mokslo ir technologijų sritis man labai artima, mergaičių ir moterų įtraukimas į tą sritį man yra labai artima problema. Aš noriu, kad moterys ir mergaitės galėtų ten e, priiminėti sprendimus, nulemti sprendimus. Todėl mes norėtume paskadinti mergaitės ir E, moteris aktyviau eiti į tą sritį. Stereotipų sprendimas. E, tai, ką mes darome, stereotipų panaikinimas, tai, ką mes darome, yra, ne, yra stereotipų naikinimo strategija. Aš kalbu apie lyties strategiją. Pirmininkė nutraukė kalbėtoją. Papildomas klausimas. Labai ačiū už atsakymą. E, mano antrasis klausimas irgi apie lygybę, nes jūs būsite atsakinga už lygybę. Norėčiau sužinoti, ką Jūs galvojate apie skaitmeninį atotrukį tarp vyrų ir moterų? Manau, kad šią problemą irgi reikėtų spręsti. Uh, specialiais būdais. Ar žinau, kad jūs ketinate parengti svarbę iniciatyvą tuo klausimu. Ir tada ateityje mes galėsime aiškiai pareikšti, kad moterys technologijos, informacijos, komunikacijų sektoriuje e, bus deramai atstovavimas. Ta pati turime kalbėti apie moterų darbą žiniasklaidoje, nes ten atlyginimai yra labai aukšti, tačiau moterų ten nėra pakankamai ir tai e, netitinka demokratijos ir tiesviršinybės principų. Taip, informacijos technologijos negali likti vyrų domena. Kaip jūs teisingai pastebėjote, tai yra labai aukštų atlyginimų sritis, kuri e, įtakoja vyrų ir moterų atlyginimų statistiką. Visa tai yra labai susiję. Bet mes turėtume iš tiesų kalbėti apie stereotipus, kodėl moterys ir mergaitės nėra e, orientuojamos tą kryptimį. Lygiai taip pat, kai kalbame apie akademinius pasiekimus. Aš esu girdėjusi apie vieną atvejį, kai mokslo dėstymas nebuvo privalomas, mergaitės nebuvo orientuojamos į mokytis e, tiksliųjų mokslų. Kai tikslėjai mokslai tapo privalomi, mergaičių rezultatai buvo geresni negu berniukų. Taigi, iš tiesų, tai yra stereotipų pavyzdys. Ir profesinio orientavimo E, klausimas yra labai svarbus. Mes turim kalbėti apie mergaičių orientavimą. Mes negalime nukreipti mergaičių į tam tikras rytis tikrai. Tik tai. Ir e, tas e, vyru ir moterų atstovavimas, kad minėjo pasaulyje klausimas, nuo to neatsiejamas. Pone Rodrygės, jūsų klausimas. Gracias. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama komisijos kandidatė. Aš norėčiau pasveikinti Jūs išsakius tokių drąsių pareiškimų lygybės e, labui. LGBTI asmenų diskriminacija ES akivaizdžiai egzistuoja skirtingais būdais. E, tie žmonės e, patiria įžeidinėjimus žodžių, e, skaitmeninius įžeidinėjimus, fizinę agresiją ir jie susiduria su rimtais sunkumais, pavyzdžiui, kai reikia e, eiti į švietimo įstaigas ar į darbo vietą. E, Taigi, kovos su diskriminacija direktyvoje apie tai turėtų būti kalbama. Aš žinau, kad ten yra kalbama apie lytinės orientacijos kaip diskriminavimo e, priežasties e, įtraukimas yra numatytas. Kaip jūs įtikinsite tuos, kurie dar tuo netiki ir kaip jūs ketinate tuos klausimus propaguoti tarptautinių lygmenių? Kaip užtikrinsime, kad lyčių tapatybės klausimas būtų naujai vertinamas pagal nacionalinius teisės aktus? Plain. Aš paaiškinsiu, kad lytinė orientacija. Ten jūs sėdite, atsiprašau. Lytinė orientacija, lytinės orientacijos žmogus nepasirenka. Dėl tos priežasties direktyva ir yra renkiama. Nors yra blokuojama. Aš noriu suprasti, kodėl ji yra blokuojama, nes dabar aš nesuvokiu. Tačiau yra ir kitų problemų. Pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse narėse Mažiau negu 50 procentų žmonių mano, kad LGBTI žmonės turi turėti tokias pateisės kaip heteroseksualų žmonės. Tokioje aplinkoje mes turime dirbti. Jūs žinote, kad yra parengtas veiksmų planas, juo turės būti patobulintos LGBT žmonių teisės, jų šeimų teisės. E, turės e, būti stebimos ir e, griežčiau ginamos dabartinės teisės, turime remti pagrindinius subjektus atsakingus už LGBTI teisų propagavimą. Darbo yra daroma daug ir dabar turėsime tik tai įvertinti dabartinio veiksmų plano rezultatus ir tada pasiūlysime labai griežtų priemonių. Tačiau, kaip jūs jau sakėte, mes turime eiti pirmin. Mes kalbame apie horizontalę kovos su diskriminacija direktyvą. Tokiu būdu mes e, turėsime kalbėti. Aš e, noriu suvokti, kodėl taip sunku išjudinti tą direktyvą. Taip pat aš noriu Jums paminėti aukšto lygio darbo grupę e, lygybės ir kovos su diskriminacija klausimais, kurios darbo aš atidžiai stebiu. Dar vienas papildomas klausimas. Vieną minutę. Jūs savo atsakymuose daug kalbate apie būtinybę kovoti už pažeidžiamiausių visuomenės narių teisės, ginti žmogaus teisės. Tik aš norėjau jūsų paklausti, ką jūs galvojate apie Spotlife iniciatyvą, kuriai yra skirti milijonai eurų. Ir jos tikslas - koordinuoti veiksmus kovai su smurtu prieš jaunus žmonės. Kaip užtikrinsime, kad jungtinių tautų direktyvos galėtų būti įgyvendintos e, kovojant su institucionalizuotu, individualiu ir kitokiu smurtu. Nesvarbu, apie kokius žmonės kalbame, apie pabėgėlius ar žmonės, e, kurie yra benamiai. Kaip žinote, Žinote, mes siekiame įgyvendinti subalansuotos plėtros tikslus. Kalbame apie specialias teisinės priemonės orientuotas į uh, specialias gyventojų kategorijas. Jūs jas įmėjote. Be abejo, mes dirbame ir ES viduje, ir už jos ribų, ir mes turėtume paremti visas iniciatyvas. Ir pasisakyti už teisės aktus, kuriais bus ginamos skirtingų žmonių teisės. Taigi be abejo, mes dirbsime srityse, kurias jūs įvardijote ir e, bandysime sustiprinti jūsų įvardintų žmonių teisės. Pone Nikolau, ponas. Θα μιλήσω στα ελληνικά προφανώς. Ačiū, kalbėsiu graikiškai. Europos Sąjunga ir vyriausybės siekia įgyvendinti politiką, kuri leistų užtikrinti šeimos gyvenimo ir profesinės veiklos e, suderinamumą. Yra numatytas darbas, lankstaus grafiko darbas moterims, yra numatoma galimybė dirbti nepilną darbo laiko. Taip yra siekiama skirti dėmesį motinystiai, tačiau 71 procentas moterų dirbančiųjų tiesiog ne, negauna motinystės išmokų ir taip pat negauna kokių nors papildomų išmokų dėl to, kad negali eiti į darbą. Ką jūs padarysite, kad visos moteris, dirbančios moterus, besilaukiančios būtų tinkamai apsaugotos? Užimtumo sąlygos ir taip pat darbuotojų apsauga yra svarbus klausimas. Mes kalbame apie šeiminio gyvenimo ir profesinės veiklos suderinamumą. Ir turime pasirūpinti tomis šeimomis, kurių abu nariai dirba. Žinoma, darbo laiko reguliavimas turėtų būti gerinamas. Ir jūs konkrečiai paminėjote klausimus, kuriuos, manyčiau, turėčiau aptarinėti su paskirtuoju komisaru Šmit. Jūs paminėjote darbo sąlygas žmonėms, e, besilaukiančioms moterims ir mes turime pagalvoti, ką pasiūlyti, spręsti šiai problemai. Mr. Nicolau, follow-up question, one minute. Papildomas klausimas. Dėkuoju. Norėčiau sukonkretinti klausimą. Teraujuosi jūsų nuomonės apie Teisingumo teismo 18 metų sprendimą, kuriuo moterys, besilaukiančios moterys negali būti atleidžiamos iš darbo. Tačiau yra tokių išimčių, kai apskritai nenumatoma jokia papildoma apsauga e, motinai arba besilaukiančiai moteriai. Aš pasidomėsiu šiuo teismo sprendimu ir po to susitikusiu su jumis dar kartą e, grįšiu prie šio klausimo. Kaip ten bebūtų, besilaukiančios moterys turi būti tinkamai apsaugotos. Paskirtoji komisarė, aš kaip Maltos pilietis, Maltos atstovas, džiaugiuosi, kad jums patikėtas lyčių lygybės portfelis. Aš taip pat Maltoje jūs įgyvendinote, buvote atsakinga už tą patį sektorių ir tiesiog, e, tiesiog padarėte mūsų šalyje revoliuciją, padarėte šalį pavyzdinę, šalį, kuri gina mažumų teises. Dabar per pastarųjų penkerių metų kadenciją jūs galbūt galėsite pasidžiaugti, kad jūs pasiekėte uh, dar tolygesnės, lygesnės Europos. Kai buvo priminėjama e, lygybės užtikrinimo direktyva, mes jai pritarėme. Tačiau dabar susidūrime situaciją, kai kai kurios valstybės narės tiesiog kišo pagalius. Ir aš pritariu Jums, kad Europos socialinių teisų ramstis turi būti kuo skubiau įgyvendintas. Tačiau aš tačiau jūsų paklausti, ar jūs nemanote, kad taikymos rytis turėtų būti išplėsta, įtraukiant ir mm, savarankiškai dirbančių asmenų ir taip pat e, patėvių teisės numatant. Iš tikrųjų, šita direktyva, kaip aš atsakydama kasai sakiau, turi būti toliau aptarinėjimas su valstybėmis narėmis, kurios atsisako tą direktyvą įgyvendinti. Ar galima išplėsti šios direktyvos taikymos rytį? Manyčiau, visą dėmesį reikėtų sutelkti kol kas į šios direktyvos įgyvendinimą per ateinančius trejus metus Reikia užtikrinti, kad dabartinė direktyva būtų valstybėse narėse įgyvendinta. O po to, žinoma, direktyva yra numatyta peržiūros nuostata ir jį leidžia, jeigu atsiras poreikis, pasinaudoti tokią peržiūros galimybę ir galbūt išplėsti direktyvos taikymo sritį. Ir galbūt tuo met būtų galima įtraukti tas teisės, kurias jūs paminėjote. Bet jau ateinančiais trejais metais mes turime siekti, kad kiekviena valstybė tinkamai perkeltų ir įgyvenintų šią direktyvą. Norėčiau pasiteirauti klausimą, kuris man labiau rūpi. Tai yra žmonių su negale apsauga strategijoje iki 20 metų yra minima, kad reikėtų įgyvendinti Junktinių tautų konvenciją dėl žmonių su negale apsaugos. Norėčiau paklausti, kaip jūs užtikrinsite, kad šitas klausimas būtų susijęs visais, visais politiniais lygiais, kad būtų peržiūrėta tas konvencijos įgyvendinimo lygis ir galbūt susijęti su ta konvencija reikėtų užsibrėžti platesnių tikslų kitam dešimtmečiui. Ir kaip Jūs manote, ar nereikėtų konsultacijas iš tą veiklą įtraukti ir pačius asmenys su negale? Šitą strategiją jau baigė galioti, mes turime ją įvertinti ir žvelgti į priekį. Šios strategijos, kuri galiojo nuo 10 iki 20 metų, mm, galiojimas pasibaigė ir todėl mes turime daug ką išsiaiškinti ir e, suprasti, ar šita strategija buvo veiksminga, numatyti, ką reikėtų pagerinti dėl šitos problemos susijimo įvairiais lygmenimis. Kad žmonių su negale teisės būtų saugomas visais aspektais. Žinoma, mes bendradarbiausime su kitais direktoratais ir sieksime, kad šita konvencija būtų mūsų politikos atskaitos taškas. Ir visi tie dalykai, kuriuos jūs paminėjote, bus aptarinėti kolegijoje ir taip mes sieksime užtikrinti tą temos plėtojimą visais lygiais. Ačiū pirmininkė. Gerbiamos pirmininkės, gerbiama paskirtoji komisarė. ES lyčių lygybės strategija rūpi man. Ar jūs atsižvelgsite į moteris su negale. Todėl norėčiau paprašyti, kad imtumėtės šito klausimo, nes Europos e, neįgalių moterų strategija turi atsižvelgti į šios temos, šios problemos ypatumus. Norint priimti naują strategiją prireiks labai daug, reikės parlamentinio darbo, tačiau mes dar turėsime priimti prieinamumo teisės aktą, taip pat Junktinių tautų konvenciją reikės perkelti. Taigi iki 30-ųjų metų mes turime pakankamai daug darbų. Be to, lyčių lygybės klausimą reikia susijęti su klimato kaita. Taigi mūsų laukia labai daug darbo. Iš tikrųjų, neįgalumo klausimas bus įtrauktas į lyčių lygybės strategiją. Ir tas klausimas bus nagrinėjimas įvairiais lygmenimis komisijoje. Kalbant apie strategiją konkrečiai, Jau minėjau, kad reikia pirmą įvertinti jos rezultatus. Nemanau, kad reikės laukti iki 30 metų, tačiau prieš įsipareigojant mm, naujiems tikslams, naujiems darbams, mes pirmiausia turėtume įvertinti tai, kas pasiekta ir po to suvokus, kokia situacija, pasimokius iš ankstesnės strategijos įgyvenimo galėtume galvoti į priekį. Europos prieinamumo teisės aktas neapima mažų ir vidutinių įmonių, miesto transporto, būsto, slaugos, priežiūros. Todėl manyčiau, kad toje strategijoje reikėtų kai ką taisyti. O grįžtant prie lyčių lygybės svarbu nepasimesti detalėse. Tiesiog reikėtų atsakyti ideologinių prieš priešų ir susivienyti ir siekti, kad būtų užtikrinamos žmogų teisės, o jų atžvilgių negali būti taikoma jokia ideologija. Būtent dėl tos priežasties mes turime įvertinti strategijos poveikį, rezultatus. Būtent dėl tų priežasčių, kurias jūs paminėjote, kad galėtume suprasti, kaip judėti į priekį. Jūs paminėjote labai svarbius aspektus, aš juos išgirdau, juos įsiklausiau. netgi ir susitikėdamas su nevyriausybinio organizacijų organizacijomis, jūs pasakėte lygiai tą patį. Aš tai turiu omenyje ir žinau, kad atlikdama vertinimą aš atsižvelgsiu į jūsų pastabas. Madam Rodriguez Palop, your question one minute. Gracias. Señora Dali, buena parte de las trabajadoras. Rodríguez Palop. Riesgo de. Buena Dali, daug darbuotojų dirbančių būtyje patiria pavojų, kad jie bus išnaudojami ir nėra jokių inspekcijų, kurios patikrintų e, situaciją, dažnai yra negeras, negerai elgiamasi su jais ir uh, priekabiaujama ir išnaudojami jie ir nieko net. E, dažnai jie dirba labai ilgas valandas, neturi pertraukų, kartais negali normaliai palisėti ir ar jūs ketinate ką nors daryti dėl tokių žmonių, kurie dirba būties darbus. Ar jūs ketinate skatinti valstybės narės ratifikuoti TDO konvenciją šio klausimu? Ir galiausiai, ar ketinate prie, prie, patvirtinti priemonės, kad iš tikrųjų būtų sprendžiama situacija, kad kai kuriuose sektoriuose, kur dirba daugumoje moteris, labai mažai yra socialinių garantijų, sakykime, viešbučio aptarnaujantis personalas, valytojas ir panašiai. Jau. Taip, iš tikrųjų, tai yra sritis, kur, kurioje reikia dirbti ir kurioje bus dirbama. Aš jau kalbėjausi su paskirtu kandidatu į komisarus atsakingu šią sritį, panu Šmitu. Ir būtent todėl aš ir paminėjau darbo grupę, kad tai taptų realybė iš tikrųjų ir galėsime tada dirbti su įvairiais komisarais, e, kurie rūpinasi skirtingais portfeliais ir to, toje srityje, sakykime, dėl e, darbuotojų, kurie dirba būties darbus. Ar TDO konvencija, sakykime, e, skirtingi klausimai patenka į skirtingų komisarų kompetenciją, šiuo atveju tai yra už uh, užimtumą, darbo vietas atsakingo komisaro portfelis. Ir aš manau, kad todėl labai svarbu bus dirbti su e, kitų portfelių komisarais, kad galėtumėm kalbėti apie moterų teises, moterų darbuotojų teises, ypač tokiuose konkre konkrečiose situacijose, kaip kad jūs paminėjote, tai taip. Mm, taip, iš tikrųjų, mm, tos problemos, kurias jūs paminėjote, bus sprendžiamas. Papildomas klausimas vieną minutę.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 darbuotojų dirbančių būties darbus dažnai yra moteris migrantės ir todėl jos patiria išnaudojimą darbo vietoje, dažnai tampa ir um, priekeivių žmonėmis, aukomis, nes labai, dažn, labai lengva paslėpti um, po to jas tokioje situacijoje, kurios yra, kurios yra priversos dirbti namų ruošos darbus. Taigi, um, bet kas po to, kas daroma, kokia yra apsauga, jų atlyginimai, pensijos. Uh, dabar ir taip matome tokią situaciją, kai valstybinio sektoriaus pensijos traukiasi ir dominuoti pradeda privačios pensijos. Taigi turėkime omenyje, kokį tai poveikį turės moteriams, e, ypač turint omenyje, kad jau dabar egzistuoja ir atlyginimų, ir pensijų atotrukis. Yra lygybės direktyva, kuri kuri numato priemonės ir e, taip pat ir kalbama apie užtikrinimą galimybių gauti darbą ir kalbama apie darbo sąlygas. Taigi aš manau, kad būtina, kad ta direktyva būtų iš tikrųjų gyvendinta. Aš žinau, kad tą pasakyti lengviau nei padaryti, tačiau ką aš turiu omenyje, tai kad uh, apsauga numatyta, tačiau mes privalome išsiaiškinti, kaip patikrinti, ar ši direktyva yra iš tikrųjų įgyvendinama. Ir todėl, kaip sakiau, glaudžiai bendarbiausiu su kitais komisarais, kurie bus atsakingi už tokius klausimus. Pone Fritson. My... Pone Daly, aš užduosiu savo klausimą švedų kalbą. Det tai senaste... Tai Det... Pastarosius dešimtmečius mes matėme aktyvų pasipriešinimą prieš susidariusią moterų teisų padėtį, kalbant apie tai, kad yra žmogaus teisės. E, lyčių lygybės indeksas labai aiškiai parodo, kad yra milžiniški skirtumai tarp e, lyčių. Europos parlamentas parengė ataskaitą, e, kuri rodo, kad skirtumai valstybėse narse skiriasi ir kartais e, e, matome, kad valstybės narės kalba tik tai, tik kalba apie priemonės, o iš tiesų nesima jokių iniciatyvų. E, mes dabar konstatuojame, kad moterų teisės ES blogėja. Aš galėčiau papasakoti savo dukterims, kad mes turime kovoti su tokia regresija, bet jos tada manęs paklaus, tai kaip jūs už, su tuo kovosite, kaip jūs kelsite iniciatyvų, kad būtų kovojama su tokia regresija. Dvi minutės atsakymą. Uh, I think that uh, our work uh, Aš manau, kad mūsų darbas dėl lyčių lygybės. Apie jūs mm, matote, ką išrinktoji komisijos pirmininkė, kokią svarbą priskiria šiai sričiai. Tai mes turime pasirūpinti, kad moterų teisės būtų ne vien tik tai ginamos, bet ir stiprinamos, įtvirtinamos. Uh, Ir čia labai svarbu, kad kom, ko, ne tik tai, kad komisija yra užtikrinta lyčių lygybė pagal komisarų skaičių, bet labai svarbu, kad mm, iš tikrųjų pasiektumėm visus ir realiai dirbtumėm uh, dėl lyčių lygybės ir aš galiu pasakyti, kad išrinktos komisijos pirmininkės van der Leyen darbo atvarkėje tai yra vienas iš prioritetų ir todėl ir yra sukurtas atskiras komisaro portfelis būtent dėl lygybės, kad mm, šis komisijos narys galėtų sutelkti visą dėmesį tuos klausimus, kuriuos ir paminėjote, ir lyčių lygybės strategija, kuri turėtų pasirodyti gan greitai ir spręs tas realijas, apie kurias jūs ir kalbėjote. Papildomas klausimas, vieną minutę. Labai ačiū. Mes žinome, kad moterų galimybėms e, e, pragyventi pačioms uh, E, nulėmė jų galimybę pačioms priimti sprendimus. Todėl mes turime kurti politiką, kuri būtų orientuota į darbo rinką. Tada mes galėsime kovoti su diskriminacija ir neligybė darbinėme gyvenime. E, yra jau priemonių nustatyta, jūs apie jas kalbėjote, e, kaip pasirūpinti, kad moteris iš tiesų taptų ekonomiškai pačios už save nuspre, apsprendžia, pačios apsprendžios savo ekonominę padėtį. Financial independence finansinis nepriklausomumas yra ypatingai svarbus. Kiekviena moteris turi turėti galimybės išlaikyti pati save. Ir kuomet moteris yra finansiškai nepriklausoma, visos kitos realybės pasikeičia. Ne, pavyzdžiui, esi finansiškai nepriklausoma ir patiri smurtą artimo aplinkoje, gali visuomet nuspręsti e, iš tokių santykių išeiti, nes tuomet nesi finansiškai priklausoma nuo smurtautojo. Tad reikia galvoti, kaip sukurti daugiau darbo vietų moteriams, kaip sukurti daugiau švietimo ir mokymosi galimybių moteriams. Visa tai uh, veda link tos realybės, O šiandien matome, kad iš tikrųjų pakankamai didelis skaičius moterų visgi dar nėra savo finansiškai nepriklausomos. Thank you. Commission... Mane Philips. Early paskirtoji kandidatė. Jūs sakėte, kad jūs tenkina profesinė šeimos gyvenimo derinimo direktyva. Aišku, tai ten yra daug gerų aspektų, tačiau tik dešimt dienų yra numatyta tėvui rūpintis vaikui, kai jis gimsta ir tai nėra privaloma. Ir mm, abu tėvai turi teisę į dviejų mėnesių atostogas, tačiau nėra numatyta, kad išmokos turi būti didesnės nei skurdo lygis ir tai reiškia, kad daug šeimų kartais net negali sauliaisti tokios prabangos. Tai ir labai dažnai moteriams tenka nesažiningai didelė um, dalis globos visų rūpeščių, rūpintis jos turi už vaikais ir, ir, ir pagyvenusiais nariais. Ir um, ką jūs darysite, kad išspręstumėte tą problemą, kad yra vis tik tai lyčių neligybė dėl to, kas ima šeimos um, atostogas, vaiko priežiūros atostogas ir kaip jūs skatinsite valstybės valstybės narės, kad būtų padorus, e, padoros, padoros lygio išmokos mokomos, kuomet yra įmamos e, tokios atostogos. Pradėjote e, nuo direktyvos. Tai iš tikrųjų einama reikiamą kryptimį, aš tą turiu pasakyti ir todėl aš sakiau, kad stebėsiu, o, kaip valstybės narės įgyvendina tą direktyvą. O, Galbūt e, renksime seminarų, e, diskusijų, kad e, jos suvoktų, kad tai yra pridėtinė vertė vertinant situaciją darbo vietoje, jeigu yra numatytos štai tokios priemonės. Aišku, norėtumėm padaryti daugiau. Kaip aš jau sakiau, po trejų metų ji bus peržiūrėta ir Aš manau, kad darbdaviai suvoks, kad tai buvo geras dalykas. Kaip žinote, kai tik turi kažką padaryti, kas yra susiję su mm, santyk, gamybiniais santykiais, visuomet nori, kad socialiniai partneriai tave irgi palaikytų, nes tai yra labai svarbu, tai yra socialinio dialogo mm, dalis. Ir kuo labiau priversime socialinius partnerius suprasti, ko, kokia pridėtinė vertė yra gaunama iš to, kad sukūriamos tinkamos darbo sąlygos, tai tuo geriau, nes tuomet mm, akivaizdu, kad darbuotojai tuomet gerai, geriau jaučiasi, ramiau dirba sarba, savo darbo vietoje ir nauda yra didžiulė visiems, e, kai taikomos tinkamos darbo sąlygos. Tai visą tai, ką Jūs pasakėte, yra tikrai tiesa. Ir toliau Aišku, daug diskutuosiu tais klausimais ir su paskirtu kandidatu komisarus Šmitu, kalbant apie, pavyzdžiui, įdarbinimo sąlygas, bet taip pat ir ta lygybės, tas aspektas čia yra labai svarbus. Turiu sustoti. Papildomas klausimas. Thank you. The traditional division of work. Tradicinis pasiskirstimas darbų ir e, globos e, e, pareigomis keičiasi, bet labai lietai tarp lyčių namuose. Ir tikrai pernelik ilgai kalbama, jūs sakėte, kalbėti reikalinga, seminarai, visa kita yra labai svarbu, bet teisės aktai keičia situaciją. Taigi, ką jūs padarysite konkrečiai, kad panaikintumėte tą neteisę? valstybę reikės tikrai daugiau nei vien kalbėjimo ir seminarų. The microphone. <laughs> yes, as I'm, I'm sorry, I'm going to have to repeat this, but. Atsiprašau, turėsiu pakartoti, bet kai peržiūrėsime, kaip direktyva veikia, E, ir kai nustatysime, kokiu mastu reikia kažką keisti, tuomet ir svarstysime tokius pasiūlymus, kokius jūs e, siūlote. Pone Semedo, jūsų klausimas. Vokiškai kalbėsiu. Gerbiama paskirtoji komisarė daly. Aš taip pat norėčiau grįžti prie Stambulo konvencijos. Jūs prieš tai nenorėjote jos išsamei pakomentuoti, tačiau jūsų norėčiau paklausti, kokios galimybės pagal ES sutartį egzistuoja, kad e, smurtas prieš moteris būtų įvardintas kaip nusikalstama veika. Tai yra labai svarbus aspektas, kadangi moterys patyrusios smurtą ir tos moteris, kurios e, e, susirgo vėžių ir po to vis dėlto išgyveno ir to tada nebegali patekti į darbo rinką arba turi pakankamai daug problemų. Dvi minutės atsakymui. Of, of, uh, Smurto prieš moteris įtraukimą kaip Europos mastu e, baudžiamo nusikaltimo e, į teisės aktus e, rezulta, tam rezultatui reikia visuotinio pritarimo, bet tai buvo parašyta gairėse. Bet aš pirmiau norėčiau, kad suteltas dėmesys būtų Istanbulo konferencijos reglament, ratifikavimą. Tai yra pats aukščiausio rango standartas. Todėl sutelkime dėmesį pirmiausia Istanbulo konvenciją. Bet taip pat noriu pasakyti, kad uh, E, jeigu smurtas prieš moteris, norime, kad smurtas prieš moteris būtų vertas kaip Europos masto nusikaltimas, tai turime siekti vienbalsiškumo. Bet turime sustiprinti ir aukų teisų direktyvą. Aš kalbėsiuosi su e, komisijos nariu Reindersu apie tai, taip pat stiprinsime teisės aktus kurie leis kovoti su smurtu prieš moteris, bet aš norėčiau, kad pirmiausia mes eitumėm per Stambulo konvencijos ratifikavimą. Ar nereikėtų organizuoti visuomeninę kampaniją nukreiptą prieš smurtą prieš moteris, įtraukiant gyventojus ir numatant atitinkamą finansavimą, kad aukos nukentėjusieji suprastų, kad pagrindinė ES vertybė yra ta, jog pripažįstama, jog niekas negali būti kaip nors išnaudojamas arba prieš jį naudojamas smurtas. Uh, Žinoma, tai bus įtraukta į lyčių lygybės strategiją. Taip pat e, bus įtrauktas e, internetinis smurtas prieš moteris ir strategijos punktai, apie kuriuos jūs kalbėjote, taip pat bus surašyti, nes tai yra e, labai svarbi strategijos dalis, kalbu apie smurtą prieš moteris. Na ir paskutinė kalbėtoja, ponė Livija Jaroka. Jūsų klausimas, prašom, vieną minutę. Much, Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama paskirtoji komisijos narė, sveikinu Jūs tapus kandidate ir po to, kai mes E, matėme skausmingą e, maltiečių žurnalistės nužudimą. Džiaugiamės, kad pagaliau iškilo kita aktyvi e, moteris iš Maltos, kuri aktyviai kovos už moterų teisės. Aš norėčiau apie kitą dalyką pasakyti. Atlyginimų ir pensijų skirtumas, jūs sakėte, kad jis išlieka labai didelis. 16,2 procentai yra skirtumas tarp vyrų ir moterų atlyginimų. Ar imsitės konkrečių žingsnių? Dvi mintės atsakymai. Taip, aišku, pirmiausia turime nustatyti matavimo priemonės. Per pirmąsią šimtą dienų aš turėsiu nu, pristatyti tą atlyginimų skaidrumo priemonę. Kai ji bus sukurta, tada galėsime kalbėti apie vyrų ir moterų atlyginimų ir pensijų skirtumus. Aš tą darbą nuo pat pradžių darysiu. Tai yra pirmoji iš temų, kurią e, mano e, galiojimai leis man dirbti. Ta problema yra labai rimta ir aš įvertinsiu Europos komisijos pastangai, žinau, kad dėmesio bus skiriama daug. Mes be abejo norime pasiekti rezultatų nes dabartinė padėtis yra netoleruotina. A, pensijų skirtumas yra 36 procentų, bet tai išplaukia iš viso to, ką mes šiandien aptarėme. Visas e, karjeros ciklas, darbinio gyvenimo ciklas nulėmė tai. Moteris, moters e, stažas dažnai yra nutraukiamas, nes mes turime e, dirbti mažiau valandų, nes reikia dėmesio šeimai. Kartais taip pat taip gali atsitikti, kai reikia e, e, išeiti motinysės atostogų ir e, tada kilimas karjeros laipteliai sulėtėja. Taigi mes esame baudžiamos vien už tai, kad esame moterys, už tai, kad turime vaikų, norime turėti vaikų, norime dirbti. Tai yra labai svarbu, svarbu, kad mes prisidėtume savo darbų prie visuomenės. Bet kas mato, kokia yra realybė? kai tokie atlyginimai ir pensijų skirtumai susidaro. Papildomas klausimas vieną minutę. Skirtumai dar labiau skurdina moteris ir vaikus. Norėjau jūsų paklausti. E, yra tokių, kurie apie atlyginimų skirtumus tik pasvajoti gali, nes yra labai daug nedirbančių moterų. E, E, didelė dalis jų yra Romės moteris. Ačiū, kad jų padėtį paminėjote. Jūs ir ketinate su pirmininkaučia Suomija ir Kroatija e, kalbėti apie Romų strategijos e, suaktualinimą. Romų yra visur, ne tik rytų Europoje jų getai egzistuoja, visame pasaulyje. Pasaulio banko žemėlapis parengtas 2016 metais labai aiškiai parodo, kokios spragos egzistuoja. Kalbame apie uh, 20-80 tūkstančių e, žmonių gyvenvietės, su, su kuriomis reikia, gyve, reikia gyventi, jas reikia sutvarkyti. Ar jūs ketinate kovoti su tokių skurdžiųjų problemomis? Vienas iš pirmiausių vizitų bus būtent į, čigon, į, į Romų gyvenvietę. Roma people. Uh... Romai yra labiausiai diskriminuojami ES. 61 procentas jų patiria diskriminaciją. Žinote, Romų pagrindų strategija yra parengta, keturi prioritetai išskirti - švietimas, užimtumas, sveikatos apsauga ir būstas. Taip pat žinote, kad e, tos strategijos galiojimo laikas baigėsi, mes ją turėsime peržiūrėti. Todėl aš ir noriu apsilankyti gyvenvietėje, kad e, geriau suprasčiau, ką peržiūrinėju ir įvertinsime geriausius veikimo būdus ateityje. Taip pat po 2020 metų turėsime naują strategiją, kurioje bus suteltas dėmesys į uh, stereotipus prieš romus. Aš galiu patikinti, kad labai daug darbo bus daroma toje srityje. Ačiū, jūsų atsakymas šis buvo paskutinis. Bet gerbiamą komisijos narę pasilsėti dar negalite, nes dabar vėl suteiksime žodį jums penkioms minutėms uh, apibendrinimui. Okay. So. Taigi, labai ačiū už pasikeitimą nuomonėmis ir už man pateiktus klausimus. Ką matome iš šiandienos pokalbio? lygybės negalime suprasti kaip savaime turimos vertybės. Aš žinau, kad e, jeigu jūs manimi pasitikėsite, jeigu jūs manimi pasitikėsite e, ir leisite man tapti komisijos nare, man teks rasti atsakymus į daug svarbių klausimų, kad pasiektume tikslų, kuriuos patys savo iškėlėme. Aš labai norėčiau kartu su jumis tai, tai kalbėtis, diskutuoti. Baigdama aš norėčiau asmenio pobūdžio pastabą pasakyti. Kada tik apsilankydavau pradinėje mokykloje, lopšelėje ar darželėje, būdama ministrė, visuomet pastebėdavau, kaip maži vaikai e, bendrauja betarpiškai. Vaikai net e, nesuvokia, kas yra diskriminacija. Vaikai e, bendrauja su kitais vaikais nepaisant skirtumų. Jie nediskriminuoja, jie neturi neapykantos. Vaikai mus gali išmokyti besąlygiškos meilės. Diskriminacijos išmoksame vėliau gyvenime ir mes turėtumėm stengtis, kad visuomenė atsisakytų tos išmoktos diskriminacijos ir stereotipų vienų ar kitų žmonių atžvilgių, ypač dėl tų žmonių tam tikrų ypatybių. Mes turime vertinti žmonių integraciją. Mes ES, valstybių narių ES būsime stipresni, lygiai taip pat kaip visuomenės, būdamos įvairesnės, bus stipresnės. Mes būsime stipresni, jeigu viskas bus vertinama, viskas bus įtraukiama. Aš nepailstamai sieksiu vyrų ir moterų lygybės. E, stengsiuosi e, pagerinti tautinių mažumų, ypač Romų mažumos e, teisės dirbsiu su religinėmis, nereliginėmis mažumomis, e, dirbsiu su žmonėmis, kurie diskriminuomi dėl amžiaus, negalios, lyties ar lytinės e, priklausomybės. Jeigu parlamentas mane patvirtins, aš sieksiu lygybės Europos orientuodamas į konkrečius rezultatus. Galiu pakartoti, kad lygybės užtenka visiems, tik turime tai paversti visiems prieinamą realybę. Nelsono Mandelos žodžiais kuriais aš visuomet vadovaujuosi. Niekas negimsta nekesdamas kito žmogaus dėl odos spalvos, ar jo kilmės, ar religijos. Žmogus turi išmokti nekesti ir jeigu žmogus išmoksta nekesti, tai jį galima išmokyti ir mylėti. Nes mylis, nes meilė žmogui yra lengviau įsisavinama negu neapykanta. So, uh, dear Commissioner designate, Mrs. Daly, dear. Gerbiama paskirtoji komisarė, gerbiami komisaro parlamento nariai, mes įveikėme šitą klausimų atsakymų raundą, kalbėjome apie lygybę ir ją suprantame kaip klausimą, kuriam reikia ryštingo, nusiteikusio, įsipareigojusio komisaro, kuris dirbtų ne tik tai pagal savo pareigybių aprašymą, kuris suprastų pats, ką reiškia būti diskriminuojamam, kenčiančiam dėl neligybės. Taigi visos frakcijos iš, pakėlė, pateikė įvairiausių klausimų šią temą Aš kalbėdama moterų komiteto vardu norėčiau pasakyti, kad moterys patiria neligybę kiekviename gyvenimo žingsnyje, norėtų gauti konkrečių atsakymų dėl šeiminio gyvenimo ir profesinės veiklos suderinamumo. Jūs klausėte apie atlyginimų lygybę. Mes apgailestaujame jau kelis dešimtmečius, kad labai lietai judame į priekį ir norime, kad būtų įgyvenamos priemonės, kuries leistų gauti tą, patų, tą patį atlyginimą. Smurtas prieš moteris į Stambulo, Stambulo konvenciją turėtų įgauti pagreitį, kadangi situacijos uh, dėl šitos konvencijos ratifikavimo skiriasi valstybėse narėse iš esmės. Mes taip pat kalbėjome apie lyčių lygybės strategiją. Taikoma visai ES ir kad ji būtų taikoma išsamei, kad nebūtų pasirenkami tik tai tam tikri aspektai. Taip pat buvo keliami ir kiti lygybę užtikrinantys klausimai. Taip pat buvo kalbama apie diskriminavimą įvairiose gyvenimo srityse. Pabaigoje norėčiau pasveikinti Jūs įveikus klausimų maratoną ir pateikus atsakymus į visus klausimus, o dabar jau koordinatoriai priims sprendimą. Taigi dėkoju už tą atsakymų į klausimus maratoną ir linkiu Jums kuo geriausios sėkmės. O dabar mano kolegė Nikolson. Ačiū, pane Daly. Aš norėčiau pasakyti, kad Jūs labai tiksliai laikėtės laiko grafiko, tiksliai sakinėjote į klausimus jūsų veiklos rytis yra tokia plati, o jūs esate tokia ambicinga ir mes norėtume su jumis bendradarbiauti, padėdami įgyvendinti jums ambicingus tikslus. Mes gyvename laikais, kai mes turime tiesiog įgyvendinti savo pažadus, kadangi tūkstančiai žmonių kreipia žvilgsnius į Bruselį, ES ir turi didžiulius lūkesčius Kai kalbame apie naujas iniciatyvas, manyčiau, pirmiausia reikėtų įvertinti, kaip įgyvendinome ankstesnės. Ir būkime atviri. Pripažinkime, kad ne visose srityse mums pavyko kadangi, pavyzdžiui, žmonės su negale patiria didžiulę diskriminaciją tie, kurie yra invalido vežimėliuose, susiduria su įvairiausiamis kliūtimis, norėdami patekti į teatrą, į kiną, į transporto priemonę, siekdami patekti į darbo rinką. Ir netgi tuo atveju, kai darbdaviai gauna tam tikras papildomas išmokas už tai, kad priima žmogų su negale į darbą. Bet to situacija valstybėse narėse labai skiriasi. Todėl mes turime užtikrinti kuo geresnę šeiminio gyvenimo ir profesinės veiklos pusiausvyrą. Šeimoms, kurie turi vaikų, turime rodyti parmą. Tačiau reikėtų taip pat turėti omenyje ir vyresnio amžiaus tėvus. Be to, visose valstybėse labiausiai atskirta mm, bendruomenė yra Romų bendruomenė. Todėl labai svarbu siūsti Romų vaikus į pradžios mokyklas, kad sulaukę tie vaikai 16 metų mokėtų ir skaityti, ir rašyti. Todėl komisarė pasiryžusi kartu su MPL delegacija vykti į Slovakiją ir aplankyti tas atskirties vietovės, kuriuose gyvena Romų kilmės gyventojai. Tai ir buvo pabaiga. Ponios ir ponai, klausimai baigėsi.